Dear colleagues, I think we are ready to begin. Sorry for delay. Kolegos, labas rytas, atsiprašau, kad vėluojame, bet kaip žinia, Bruselio eismas e, žiaurus. Ir e, teko šiek tiek palaukti, kol kolegos e, susirinks. Norėčiau pirmiausia paminėti trumpą momentą. Vakar vakare vyko koordinatų posėdis ir sprendimas buvo išsiuntinėtas jums visiems. Ar pritarėte koordinatorių priimtam sprendimui? Taip, ačiū. Niekas neprieštarauja. Taigi, sakykime, kad tai yra komiteto sprendimas, koordinatorių sprendimas. Ir e, sakysime, kad regi komitetas patvirtino visus koordinatorių priimtus sprendimus pirmąjį vakare. Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas. Pranešimas rengiamas savo iniciatyvą Sanglaudos politika ES kalnuotose regionuose pranešėja Jotova. Jie jau yra salėje. Šiandien keičiamės nuomonėmis apie šį pranešimą pirmą kartą. Diskutuoti šį klausimą galime iki 10 valandos, manau, kad laiko pakankamai. Pranešėja taip pat pristatys pirmiausia šį dokumentą, po to mes aptarsime. Yra daug salėje ir šešėlinių pranešėjų, suteiksiu žodį ir jiems. Be to, yra Europos komisijos e, regionų e, žemės ūkio e, generalinių direktoratų kolegos atėję. Dėkoju, kad esate čia. Noriu pasakyti, kad kalnuotosios teritorijos ES sudaro apie 30 procentų teritorijos. Labai dažnai jų ūkio būklė priklauso nuo turizmo ir žemės ūkio, tik dviejų ūkio sektorių. Paprastai e, šios zonos susiduria su tokiamis problemas kaip nepakankamas gyventojų skaičius, gyventojų išvykimas ir viešųjų paslaugų nebuvimas. Anksčiau komitetas nusprendė šiais metais parengti pranešimą savo iniciatyvą dėl ES kalnuotųjų regionų Šiame pranešime nagrinėsime, kaip sanglaudos politika galėtų palengvinti E, kalnuotųjų regionų e, sunkumus ir kaip galėtume optimaliai padidinti tų regionų užimtumo ir ekonomikos augimo potencialą. Aš daug nekalbėsiu, nes pranešimą pristatys ponė Jotova. Благодаря, госпожо председател. Член 174 на договор. Ačiū, ponė pirmininkė. ES veikimo sutarties 134 e, straipsnis mums visiems yra puikiai pažįstamas. Dėme sakoma tam, kad galėtumėm skatinti dar ne ES raidą. ES pati turi pradėti e, iškelti iniciatyvų, kurios sustiprintų socialinę teritorinė ir ekonominė sanglauda. Tame pačiame straipsnėje yra sakoma, kad sanglauda e, skirta tam, kad sumažėtų skirtumai tarp ES regionų. Pirmiausia, išskiriant specifinius regionus, e, kuriems, e, kurie yra nepalankiose sąlygose dėl geografinių ar gamtos sąlygų. Tokie regionai visų pirma yra kalnuotieji regionai, Deja, ES neskiria pakankamo dėmesio šiems regionams. ES mano, kad valstybės narės pačios turi nuspręsti netiesiogiai e, gyvendinti savo įgaliojimus e, šiuose regionuose. Koks mano pranešimo tikslas? Mes visi turime žengsti žingsnį į priekį tuose regionuose, ypač kai kalbame mm, apie E, sanglaudos politika. Kalnų regionai e, susiduria su rimtais sunkumais. Be to, e, juose e, glūdi gilus, didžiulis potencialas, juose yra daug gamtinių išteklių, e, tvarios plėtros galimybės plačios, gamtos ištekliai e, sudaro ES tapatybės dalį. Kalnų regionai su savo specifika suteikia daug galimybių gyvendinti konkrečius ES tikslus. Pagrindinis mūsų tikslas - apsaugoti šių regionų e, ekologinę aplinką ir e, gausius gamtinius išteklius. Taip pat turime pasinaudoti kalnų regionų atsinaujančios energijos šaltiniais. Turime apsaugoti aplinką ir išnaudoti įvairias ekonominės plėtros galimybės. Taip pat reikėtų pasinaudoti šių regionų bendruoju ekonomikos potencialu, kad įgyvendintume mūsų galutinį siekį, tai yra sanglauda. Mano pranešime akcentuojama e, diskusija apie teritorinę sanglaudą, bet to yra kalbama, kad turi būti rasta ateities strategija kalnuotisiems ES regionams. Nereikėtų sudaryti strategijos pačioje pradžioje. Reikėtų turbūt E, parengti panašią darbotvarkę, kaip kad esame parengę miestams. Mes dar toli gražu neprieartėjome prie strategijos rinkimo etapo, bet galime žengti pirmosius žingsnius. Turėtumėm pasinaudoti artėjančią Europos 2020 strategijos peržiūrą, ateityje galėsime dėrėtis dėl naujos daugiametės finansų programos ir naujos sanglodos politikos. Europa atsilieka įgyvendindama Europa 2020 strategijos tikslus, todėl sanglaudos politika turi būti lankstesnė. Yra parengta daug programų, strategijų, politikos krypčių, kurios tiesioginės įtakos turės kalnuotėsiams regionams. Galčiau pateikti pavyzdį. Yra tokių programų kaip LIFE arba Europa 2020 kurios yra labai svarbios kalnuotėsiams regionams. Ta pati galėtumėm pasakyti apie visas programas ir iniciatyvas pagal sanglaudos politiką. Norėčiau išsakyti keletą pirminių minčių apie savo pranešimą. Artėja susitikimas su e, mano kolegomis šešėliniais pranešėjais. Tas posėdis įvyks labai greitai. Jau anksčiau turėjau galimybę susitikti su visa eile organizacijų, nevyriausybinio organizacijų, regionų komitetų, e, daugeliu kitų suinteresuotų subjektų, kurie e, vienai per kitaip yra susijęs su region, kalnuotasis regionais. Tos diskusijos parengė dirbą mano pirminio tikslo įgyvendinimui. Aš e, noriu, kad kad būtų įgyvendintos visos esamos teisinės priemonės, reglamentai. Kalnų regionams reikia panaudoti tai, ką turime. Tai yra tolesnės kalnuotų regionų plėtros e, atspirties taškas. Kalbant apie aplinkos apsaugą, žalėją energetiką, užimtumo galimybės – kovą su šių regionų demografiniu žlugimu. Visoms šioms temams aš dėmesio skirsiu, tačiau neketinu kištis į kitų komitetų kompetenciją. Kiti kompetetai rūpinasi, pavyzdžiui, makroekonominė strategija Europos regionams, Aš norėčiau greičiau papildyti skirtingų parlamento komitetų darbą ir taip mes galėsime rasti geriausią sprendimą kalnuotėsiems regionams, kuriems iškyla ypatingos problemos. Taigi galėtume suformuoti programą, kuri vėliau virstų darbo tvarkę, o galbūt net išsame Europos strategija kalnuotų regionų plėtrai. Kai kurie regionai neįeina į e, pasienio regionų apibriešti, nes tai yra kalnuotieji regionai tam tikrų valstybių narių teritorijoje, todėl reikėtų imti ypatingų priemonių iššūkiams tuose regionuose išspręsti. Ačiū. Dėkuoju pranešėjai, suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. 3-4 e, minutės daugiausia. Kiekvienam iš jūsų ponas Bovič. Dėkoju. Pirmininkė ir visiems labas rytas. Pranešimas, kurį svarstame, tikrai yra labai svarbus. Jame kalbama apie kalnuotosius regionus, kur gyvenimo ir verslo sąlygos yra ypatingai nelengvos. E, Džiaugiuosi, kad mano frakcija patikėjo man šešėlinio pranešėjo funkcijas. Taigi, kalnuotosiuose regionuose e, gyvenimo sąlygos ir darbo sąlygos tokiuose sektoriuose kaip žemės ūkis, verslo veikla reikalauja ypatingai daug pastangų sanglaudos politikoje jau turime nemažai galimybių padėti tiems regionams. Kalnuotų regionų išsivystimo lygis skirtingose valstybėse narėse skiriasi. Todėl vieno sprendimo tiems regionams surasti neįmanoma. Visų pirma, turime sustelti į esminę infrastruktūrą, aplinkos infrastruktūrą, telekomunikacijų infrastruktūrą ir taip toliau. Tuo pat metu, kaip jau buvo paminėta, tuose regionuose slypi naujos galimybės. Ar kalbant apie naujus energetikos išteklius, tokius kaip biomasė ar kitą alternatyvę energetiką. Čia matome didelį potencialą kurti naujas darbo vietas kalnuotose regionuose. Energijos generavimą galima čia organizuoti taip, kad galima būtų teikti elektrą ir miestams. Skaitmeninimas kuria naujų galimybių taip pat, suteikia galimybės dirbti per atstumą, Ir egzistuoja visa virtinė problemų, į kurias reikėtų atsižvelgti. Reiktų taip pat atsižvelgti ir į, į baltąją knygą. Kalbėdami apie tuos regionus, e, būtinai turime atsižvelgti į makroekonominės sąlygas ir labai atsiprašau, kad e, mane šiandieną kankina kosulys. Dabar ponas Jakovčič. Ačiū. Pone pirmininkė, leiskite ir man pasakyti keletą žodžių ir pasakyti, kad e, aš suinteresuotas ir e, mielai prisidėsiu prie šio pranešimo parengimo. Aš manau, kad e, mums visada reikia galvoti apie ateitį ir e, Alpių strategiją, kurią draugė su mumis rengia ponia Breso, tikrai, kaip ir kitos pastangos šioje srityje nusipelno mūsų dėmesio. Ne tik todėl, kad tokiuose regionuose gyvena pakankamai daug žmonių, bet ir todėl, kad Čia labai specifiškai e, susiduria skirtingi Europos aspektai. Paprastai, e, kai sakome, tai turime galvoje jūrą, kad ji apjungia, bet ir kalnai gali ne vien tik skirti, bet ir jungti. Į šią problemą turime žiūrėti visą apimančiai. Jeigu e, plataus požiūrio nebus, nesugebėsime sutarti. Man yra tekę dirbti Istrijos, vieno iš Kratijos regionų vadovų. Ir šiame regione yra ir e, kaimiškoji dalis ir kalnuotoji dalis. Taigi e, stengiamės užsiimti žemės ūkio, skatinti bio įvairovę, bet tuo pačiu investuoti ir į infrastruktūrą. Tad mums kaimiškąją regiono dalį pavyko paversti mūsų šalies pačią patraukliausią teritoriją. Žmonės atvyksta ten gyventi iš įvairių Europos kraštų. Taigi e, sisteminės ir protingos politikos pagalba galime iš menkai apgyvendintos nykstančios vietovės galime sukurti labai patrauklę teritoriją Europai ir Europos piliečiams. Piliečiams, kuriems patinka kalnai, patinka gyventi tokiuose vietovėse. Tad aš esu įsitikinęs, kad galima surasti išmoningų sprendimų, sprendžiant įvairiausių kalnų regionų problemas. Mes tai jau esame atlikę, čia dviračio išradinėti nebereikia. Esu tikras, kad šį pranešimą bus galima sėkmingai gyvendinti. Dėkui. Pono Borevas iš ECR nėra, suteiksiu žodį ponia Ivana tada. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai už e, įžangą. Manau, šis pranešimas apie kalnuotosius regionus iš tikrųjų yra labai svarbus. E, šioje srityje yra nemažai trūkumų, juos reikia ištaisyti, Nemažai egzistuoja įvairių projektų skirtų šiems regionams, bet e, lyginant su miestų regionais, e, kalnuotose regionuose nėra nuveikta tiek, kiek dėrėtų. Kalbant apie sanklaudą, apie aplinką, e, jūsų pranešime abiem šiem aspektams skiriamas dėmesys – E, kalnuotuosius regionus ypatingai veikia klimato kaita, e, kylant temperatūrai iškyla problemos e, ledynams, nuolatiniam įšalui, reikia galvoti apie tokias problemas kaip vandens tiekimas kalnuotose regionuose. Pritariu anksčiau kalbėjusiems, kad, e, kad žmonės galėtų pragyventi, reikia tinkamo žemės ūkio, turistinio sektoriaus. Ir iš tiesų e, yra verčiau pažvelgti tarp valstybinių mastų, o ne vien susitelkti į atskirą uh, valstybę narę. Mes, kaip žalieji, e, norime ypatinką dėmesį skirti tvarioms darbo vietoms, e, padoriam gyvenimo lygiui, bet yra ir kitų problemų, e, prieiga prie paslaugų, erdvinis planavimas ir taip toliau. Mūsų pakeitimai bus skirti būtent šiems aspektams pranešėjau taip pat paminėjo NVO ir ekspertų įtraukimą e, tarptautinio Alpių komiteto veiklą. Visose tuose srityse toliau su jumis ketiname konstruktyviai dirbti. Dėkui, e, ponė Dinolfi. Dėkoju. Pirmininkė kalbėsiu trumpai, nes visiškai pritariu tam, ką sakė pranešėja ir anksčiau kalbėjo kolegos. Ir nenoriu kartoti to, kas jau pasakyta. Mes žinome, kiek kritiškai svarbus yra šie visi klausimai. Mano pačios regione visas tos problemos akivaizdžiai matosi ypač mažėja gyventojų skaičius. Ir reikėtų taip pat paminėti, kad e, tos vietovės yra pakankamai trapios, kai kalbama apie geografinį aspektą. Apie tai dažnai užmirštama daugiausia susitelkiama į techninius aspektus. Tos teritorijos ir šiaurėje, ir pietuose yra veikiamos geologinių reiškinių, Turime neužmiršti, kad tos vietovės dažnai yra labai izoliuotos, vadinasi, joms reikia skirti daugiau dėmesio, ypač kai kalbame apie kovą su uh, gamtos katastrofomis. Mano frakcija ketina tam skirti daug dėmesio. Dėkoju. <clears throat> Suteikiau žodį šešėlinės pranešėjams. Uh, kai kurie šiandien ir nedalyvauja. O dabar žodis poniai Bresu. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir aš noriu padėkoti pranešėjai. Ji pateikė bendrą, gana išsame apžvalgą ir Mano akim žiūrint, jai pavyko paminėti didžiąją daugumą problemų susijusių su šiuo klausimu. Norėčiau pasidalinti su jumis keletų savo minčių. Dauguma Europos kalnų yra Europos pietuose. Taigi, e, e, turime tokį paradoksą, kad e, įvairiopi klimatai visų pirma susiduria Europos pietuose. Tuo tarpu e, matome čia tam tikrą specifiką, kuri dažnai, kalbant apie Europos politikos kryptis, yra užmirštama gyvenimas kalnuotame regione reiškia didesnės struktūrinės išlaidas ir tai yra susiję su geografinė regiono struktūra. Ir tenka nemažai pakovoti, kol ta kalnotų regionų specifika oficialiai yra pripažįstama. Pažvelkime, kaip funkcionuoja struktūriniai fondai. Pabandysiu pateikti pavyzdį. E, neturime e, specifinės konkrečios politikos kalnuotiesiems regionams. E, Pranešėjai paminėjo prisiderinimą prie klimato kaitos. Aš manau, kad kalnuotose regionuose čia mūsų įsipareigojimai turėtų būti didesni, nes ir grėsmės ten didesnės. Daug iš sričių, kuriuose e, galima užsimti turizmu, e, yra snieguotos vietovės. Į tai taip pat reikia atsižvelgti kaip į vieną iš veiksnį. Taigi e, mes turime kalbėti ne vien tik tai apie bendrąją politiką kalnuotėsiems regionams, bet ir apie konkrečią specifiką. E, valstybės narės be jokios abejonės susiduria dėl struktūrinių priežasčių su didesnėmis išlaidoms, išlaidomis infrastruktūrai. Būtent apie tai turime galvoti, kalbėdami apie politikos formavimą ir apie biudžeto karpimą. Aš rengiu Alpių, dirbu Alpių strategijos srityje ir be abejo bendradarbiausia su pranešėja, kad galima būtų tuose pranešimuose siekti tarpusavio nuoseklumo. Tai labai svarbu, atsižvelgiant į kalnuotų regionų strategijos įgyvenimą. Labai ačiū. Atsiprašau, kad pavėlavau ir atvykau jau įsibėgėjus diskusijai. Man dabar sunku įsijungti. Paprasčiausiai dėl. Paprasčiausiai aš norėjau tik pasidžiaugti darbo kokybę ir pasakyti, kad iš tiesų dabar, kai kalbam apie miestų darbo tvarkę, yra nepaprastai svarbu nepamiršti ir periferinių regionų, regionų, kurie yra e, kaimo teritorijose, kalnuose. Žinome, kad po 2000, e, nuo 2008 metų krizės pradžios būtent tie regionai labiausiai nukentėjo. Ir tų regionų nereikėtų pamiršti, kai e, rengiame strategijas. Mes puikiai matome, kad poliai, kurie buvo labai patrauklus e, ekonomikos augimo, užimtumo e, požiūrių yra urbanistiniai poliai, o regionai kalnuose susiduria su rimtais sunkumais vėl dėl gyventojų stokos. Bet e, siekdami sanklaudos būtent į tuos regionus turėtume orientuotis. Ir čia mes kalbame apie klimato kaitos problemas taip pat regionų, kalnuotieji regionai dėl klimato kaitos e, jaučia didžiausią poveikį. Pavyzdžiui, Alpių regionuose e, klimato kaita turės e, didžiulį poveikį. Pagalvokime apie vandenį, pagalvokime apie gyvenimo galimybės, pagalvokime apie turizmo perspektyvas. Taigi, E, būtina apie tai kalbėti. Ir kaip mes jau sakėme apie ultraperiferinius regionus kalbėdami, turėsime uh, sekti urbanistinę darbotvarkę. Ir turėsime pagalvoti ir apie specifinę darbotvarkę. Ačiū ponė Omeržiai. Dabar žodis Europos komisijos atstovai. Sąrašą turiu čia. Keturi net yra atstovai iš regio generalinio e, direktorato ir iš Agri. Gal pirmiausia regionai. Ačiū. Uh, Dėkuoju regio generalinio direktorato vardu keletą komentarų noriu pasakyti. Visų pirma, ačiū už uh, šį pranešimą savo iniciatyva, be jokios abejonės mes laukiame mm, bet kokios diskusijos apie sanglaudos politiką. Jūs paminėjote savo pasisakymę, kad sanglaudos politika mm, šiuo laikotarpiu teikia mm, įvairiopų galimybių e, tame tarpe ir e, e, galimybių atsižvelgti į specifines sąlygas valstybėse narėse ir konkrečiai kalnuotojų regionų sąlygas. Aš suprantu, kad jūsų pranešimas apriepia dar plačiau negu vien sanglaudas politika, tad nekantriai lauksime jūsų pranešimo ir esame pasiruošę su jumis bendradarbiauti. Dabar Agri generalinio direktorato atstovas Dėkuoju, aš e, e, noriu pabrėžti, e, kad komisija dabar dirba su makroekonomikos strategijomis e, tokiuose regionuose kaip e, Dunojaus, Alpių, e, kalnuotieji regionai tuose vietovėse taip pat yra gana platūs. Ir mes norime padėkoti už bendradarbiavimą dabar vykstančiose diskusijose šiais klausimais bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Aš noriu padėkoti dabar e, Regi generalinio direktorato atstovams ir suteikti žodį e, Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato atstovams. E, mes norėtume be jokios abejonės stebėti, kaip šis pranešimas evoliucionuos. Sveikiname pačią iniciatyvą. Noriu tik atkreipti dėmesį į dabar jau esamas galimybės, e, kurias galima e, finansuoti iš Žemės ūkio plėtros ir kaimo plėtros fondo. E, Dabartinėme laiko tarpyje mes atsižvelgia į kalnuotų regionų specifiką ir iššūkius bei galimybės, kurias minėjo ir pranešėjai, ir šešėliniai pranešėjai. Galimybė pasinaudoti gamtos ištekliais, e, aplinkos, turistinis tokių vietovių potencialas. Mes taip pat stengiamės e, strateginėme kaimo plėtros e, planavime valstybėse narėse ir regionuose stengiamės teikti rekomendacijas, mes pripažįstame geografinius e, sunkumus, gamtos e, apribojimus e, kalnuotose vietovėse ir ieškame galimybę, kaip kompensuoti pajamų netekimą ūkininkams, kad e, galima būtų e, išvengti ūkių apleidimo. E, valstybės narės gali pasinaudoti ir priemonėmis skirtomis aplinkai ir klimatui. Turime infrastruktūros investicinės priemonės, e, skatiname investicijų intensyvumą kalnuotose vietovėse. Yra taip pat ir galimybė valstybėms narėms e, steigti tematinės paprogrames, susitelkiant konkrečiai kalnuotasias vietovės. E, reiktų atskirai paminėti plačiai juoščio interneto galimybės, suteikiant galimybę dirbti per atstumą, galima investuoti į šią infrastruktūrą, galima taip pat investuoti į e, pagrindinės esminės paslaugas, prisidėti prie jaunų ūkininkų e, veiklos ir naujų ūkių steigimo. Taigi e, plačiau žvelgiant, tame tarpe ir e, žemės ūkio politikoje, galime surasti priemonių, kurios galėtų būti naudingos ir kalnuotosiams vietovėms. Dėkoju. Pone Jotova, ar norėtumėte atsakyti? Jeigu ne, tai ačiū visiems, kurie dalyvavo šioje diskusijoje. Mes e, su dideliu dėmesiu lauksime šio pranešimo pristatymo ir aptarimo regi komitete. Dabar kelias minutės poilsiui. Tikimės, kad komisijos norė Krecu atvyks pas mus 10 valandą. Taigi 15 ar 14 minučių pertrauka iki 10 valandos.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

okay, ladies and gentlemen, uh, we can continue with our... Ponios ir ponai, taigi galime tęsti savo programą. Aš džiaugiuosi galėdama pasisveikinti su, už regioninę politiką atsakingą komisijos narę Korina Krecu. Paskutinį kartą mūsų posėdėje lankėsi rugsėjo mėnesį, jį lankėsi du kartus ir šiandieną ji norėtų pristatyti uh, E, generalinio direktorato veiklą būtent po vienerių metų e, kadencijos. E, kaip prisimnate, 2015 metai buvo ganėtinai aktyvūs metai regionės politikos rytyje. Buvo stengiamasi, buvo pabaigtos uh, gairės 2015 metai taip pat buvo ir Interreg programos antrieji metai. Vasaros metu taip pat mes analizavome skubų pasiūlymą skirtą Graikijai, Graikijai skirtoms priemonėms. Taip pat mes planuojame supaprastinti e, politiką, kalbant apie daugiametę finansinę programą ir taip pat sanglaudos politiką po 2020 metų. Taigi, su komisarė turime aptarti daug klausimų. Kaip visada, ji vis dėlto yra labai užimta. Todėl turime laiko iki 11 valandos. Ir suteiksiu žodį būtent komisijos nariai E, visų regio, regio komiteto vardu padėkodama būtent už e, pasveikindama būtent tą nacionalinės Rumunijos dienos progą. Suteiksiu žodį komisijos nariai. Dėkoju. E, pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, gerbėmi kolegos, man visada didelė garbė lankytis. E, šiuome, šiame komitete. Norėčiau padėkoti už kvietimą. Mes e, diskutavome šiemet ir praėjusią savaitę įvairiuose kontekstuose. Mm, ir Luksemburgė. Ir manau, kad e, svarbu aptarti būtent tai, e, ką mes pasiekėme mm, pirmaisiais kadencijos metais. Aš taip pat norėčiau su Jums aptarti ir prioritetus e, ateityje. Kaip žinote, regioninė politika susilauko daugiausiai investicijų Europos Sąjungoje ir mes šios kadencijos metu matome, kad tai nebus e, paprasta užduotis, todėl kad e, Matome, kad reforma jau vykdoma ir tikimės, kad tai tęsis ir toliau. Turi būti pasitelktas požiūris ir iš viršaus į apačią, ir iš apačios į viršų. Tai turi būti daroma pasitelkiant ryštą. Šiuo metu mes turime galvoti ir e, apie naudos gavėjus ir taip pat turėtume stengtis naudos, e, gauti naudos visiems. Taigi, nuo pat pradžių rėmiausi trimis tikslais. Visų pirma, norėjau užtikrinti, kad sanglaudos politika būtų reformuota ir kad ji prisidėtų siekiant pirmininko Junkerio komisijos tikslų, uh, E, remiant investicijas, kuriant darbo vietas ir kuriant tvarų į augimą. Taip pat mes norime bendradarbiauti su valstybėmis narėmis tam, kad sangodos politikoje būtų pasiekta rezultatų piliečiams. Na ir paskutinis tikslas yra užtikrinti, kad būtų reguliarus, konstruktyvus dialogas su jumis, su regio komitetu ir su viso Europos parlamentu. Taigi, partnerystė ir geras bendradarbiavimas e, man yra labai svarbus. Tikiuosi, kad e, šis bendradarbiavimas e, tęsis ir ateityje. Šio mėnesio pabaigoje galiu informuoti, kad augimo investicijų darbo vietų kūrimo programos buvo patvirtintos ir mes sieksime prisidėti prie energetikos sąjungos ir skaitmeninės rinkos kūrimo. Kilo dvi pagrindinės krizės. Visų pirma, Graikijos likvidumo krizė ir pabėgėlių krizė. Teko į tai atsižvelgti ES lygių, pasitelkiant mūsų politiką. Mūsų politika būtent yra platesnio sprendimo dalis. Norėčiau apie tai taip pat pakalbėti mūsų diskusijų metu. Norėčiau padėkoti jums visiems už paramą. E, būtent greikijų, sprend, sprendžiant Graikijos klausimą, mes pakeitėme CPR e, tam, kad galėtume padėti Graikijai ir bendradarbiavame su Graikija tam, kad Europos struktūriniai investicijų fondai būtų e, tinkamai panaudoti. Dar dėl pabėgėlių krizės. Kaip jau minėjau, mes stengiamės keisti programą tą, taip, kaip reikia tam, kad valstybės narės ir regionai galėtų atsižvelgti į šią netikėtą situaciją išsiunčiau valstybėms narėms laišką, kuriame e, E, kviečiu valstybės narės pateikti pasiūlymus. Penkios valstybės narės jau sureagavo į mano kvietimą, o kitos e, valstybės narės dar planuoja sureaguoti. Jeigu norite, aš galiu apie tai pakalbėti ir plačiau. Kaip žinote, e, tai yra bendro valdymo politika ir mūsų politikos sėkmė priklauso nuo mūsų bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis. Tai yra akivaizdu dviejose srityse e, - geresnio vykdymo darbo grupėje ir e, administracinio pajėgumo stiprinimo srityje. Geresnio įgyvendinimo darbo grupėje buvo pirmoji iniciatyva, kurios ėmiausi ir praėjusiais mėnesiais lankiausi visose valstybėse ir DG regio tarnybos taip pat dalyvavo kai kuriuose posėdžiuose, kuriuose vertino būtent esamą situaciją ir kiekvieną valstybę parinko sprendimus. Šios darbo grupės darbo rezultatai tikrai padrasinantis. Aš pristatysiu e, duomenis e, spaudos konferencijoje. Na, o dėl supaprastinimo, kaip žinote, E, paskutinės reformos metu buvo dėta daug pastangų, bet mūsų politiką dar galima supaprastinti, ji gali būti dar lankstesnė. Mes pradėjome e, būtent stebėti supaprastinimą ir šiandieną vyks antrasis posėdis komisijoje būtent šią temą. Gerbiami kolegos, jūs mūsų palaikėte ir tai buvo tikrai labai svarbu, gerinant politiką ir atsižvelgiant į netikėtas ES e, krizes. Norėčiau Jums už tai padėkoti. Aš planuoju bendradarbiauti su Jumis ir toliau, ir kitais metais. Ir noriu, kad dialogas su regio komitetu būtų ir toliau skaidrus ir veiksmingas. Mes e, jau apibrėžėme bendrą darbo atvarkę ir su pirmininku. Taip pat dar norėčiau pasakyti porą žodžių ir apie prioritetus kitais metais. Skirsiu dėmesį dviems iššūkiams. Visų pirma, veiksmingam naujų, naujų programų įgyvendinimui ir e, stengsiuosi įgyvendinti būtent tai, dėl ko sutarėme šiais metais. Informuosiu Regi komitetą apie pažangą. Na ir antra bus ateities sanglaudos politikos įgyvenimas po 2020 metų ir vidurio laikotarpio peržiūra MFF. Diskusijos kitais metais bus skirtos supaprastinimui Šiais e, mėnesiais mes diskutavome apie tai, kaip galime supaprastinti politiką ir stengsimės įvertinti poveikį būtent reformos. Ir aš tikiuosi, kad kitų metų pradžioje pateiksime pasiūlymus, kaip galime sumažinti naštą, administracinę naštą naudos gavėjams įvertinsime valstybių narių veiklą, gerąją patirtį ir tikimės, kad e, kuo greičiau parengsime pirmasis rekomendacijas 2016 metams. Taip pat, kalbant apie supaprastinimą, kalb, turėtume kalbėti ir apie politikos lankstumą. Tam, kad galėtume sureaguoti į ateities iššūkius, tokius kaip pavyzdžiui migracija. Reikėtų taip pat e, stiprinti investicijas, ekonominę valdyseną Europos Sąjungoje siekiant rezultatų. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų. Septintoje sanglaudos ataskaitoje mes pateiksime būtent e, šiuos svarbiausius aspektus ir prioritetus. E, Tiek norėjau pasakyti šį kartą ir norėčiau padėkoti jums visiems už paramą. Aš džiaugiuosi jūsų darbu, jūsų patirtimi. Jūs turite sukaupę um, patirties uh, vietoje ir ji tikrai naudinga mūsų piliečiams. Dėkoju Jums dar kartą ir e, mielai prisidėsiu prie šiandienos diskusijų. Ačiū gerbiamio komisijos norė, dabar žodis regi komiteto nariams. Pirmiausia, koordinatorių. Pans Manys Telroj, labai ačiū už tai, kad e, atvykote ir suteikėte mums galimybę pažvelgti į praeitį ir e, galvoti apie kitus metus, apie ateitį. Aš manau, kad tai labai geras, labai tinkamai pasirinktas metų laikas. Visų pirma, mes e, pritarėme jūsų ryštui pradėti naująjį periodą ir paversti jį realybę, iškelti daug naujų idėjų susijusių su tuo, kaip supaprastinimas ir jūsų komisija, ir jūs pati, ir šis komitetas to siekia. Aš prisimenu, kad regi komitetas rengė klausimą žodžiu dėl supaprastinimo. Kitais metais apie tai bus kalbama dar daugiau ir visi klausimai aptarimi plenarnėme posėdėje turėtų būti su tuo susijęti. Mes stengsimės dar daugiau pateikti ataskaitų dėl įgyvendinimo, nes e, e, reikia pasirinkti ypatingą požiūrį, kad sugebėtume įvertinti, kas iš tiesų vyksta, nes atliekam teisėkuros darbą penkerius ar septynerius metus, o kas vyksta toliau. Taigi, e, kitas pranešimas pagal 16 straipsnį leidžia mums gerai įvertinti partnerysės sutarčių išvadas rezultatus ir e, veiklos programų e, pradžiai kitiems metams yra parengiama dirba, taip mes galėsime geriau vertinti rezultatus. Jūs kalbėjote apie vidutinės trukmės laikotarpio peržiūrą, minėjote ateitį. E, pasakysiu, kaip man atrodo. Man atrodo, kad 2007, 2014, 2014-2020 metais planuodami išlaidas supratome, kad jeigu nekeisime E, padėties ateities, prikursim daug problemų. Aš daugam savo frakcijoje susakęs, kodėl sanglaudos politika 14-15 e, metais nepanaudoja skirtų pinigų. Todėl, kad mes turim pasirengti, todėl, kad sistema yra kitokia, todėl, kad yra tūkstančiai visokiausių paaiškinimų. Jeigu mes sistemos nekeisime ir jeigu mes e, 2000 17 e, metų 7 programos nepanaudosime naujiesiams reglamentams, bus taip pat. Ir tada tas pats bus 20-20 metais. Didžiausia gėda, kad taip darosi. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs galėtumėt pakeisti visą naujojo laikotarpio parengimo procesą. Taip jūs galėtumėt prisidėti prie naujosios MFF ataskaitos, daugiametės finansų programos ataskaitos. Apie sanglaudą mes galėsim kalbėti dar, dar, dar kartą, bet tokių diskusijų mums nebereikia. Pagalvokime, kaip galėtumėm peržiūrėti ateities planavimą per kitus laikotarpius. Aš manau, kad tai yra būtina ir aš būtent tą norėjau šįryt pasakyti. Ar galėtumėt E, parengti naują planą. Ne todėl, kad mes prašom naujo tvarkaraščio, bet pasaulis taip greitai keičiasi, kad mes nebespėjam. Ir paskutinis pastebėjimas. Prašome, kad jūsų sekretoriatas dalyvautų mūsų gyvenimo grupėje ir diskutuotų, bet kiekvieną kartą atsakymas būdavo toks pat. Mes esam dar nepasirengę. Parlamentas pasirengė, o jūs nepasirengėte. Taip negali būti. Negali būti, kad uh, E, ne, negali jūsų specialistai ateiti į regi komitetą ar į gyvendinimo grupę. Aš e, manau, kad mes jau buvom pakankamai kantrus, bet atsiprašau, kad taip kalbu, tikiuosi jūsų atsakymų. Pone Krell, žodis dabar jums. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ačiū Karina, kad atėjai, ačiū ponė pirmininkė. Jūs jau metus dirbate e, komisijoje, tai yra ir trumpas, ir ilgas laikas tuo pat metu. Aš turiu keletą klausimų apie tai, kas jau įvyko. Ar visos, jeigu operatinės, visos operatinės programos būtų užbaigtos, kaip būtų, ar dar iškėla sunkumų kai kuriuose srityse? Antras dalykas – Jūs pati minėjote, kad yra nuostatos specialios Graikijai parengtos ir laikotarpiai, laikotarpis iki 2013 metų, nuo 7 metų, ar jis jau visiškai sutvarkytas ir užbaigtas, ar galima sakyti, kad viskas sureguliuota, ar dar vis išlieka kokių problemų. Būtų malonu išgirsti, kad viskas jau gerai veikia. Kartu su kai kuriomis kitais kolegomis mes susitikome su Slovenija, kurie atitie pirmininkaus. Ir buvo įdomu išgirsti jų mintis, kaip kaip jie susidorojo su nedarbu Slovakijoje, atrodo, kad jiems tą pavyko padaryti labai gerai. Todėl būtų įdomu sužinoti, galvojant apie regionų ir sanglaudos politiką, ar turite kokios informacijos apie tai, kaip ši iniciatyva buvo panaudota kitose valstybėse narėse. Tai yra labai geras būdas uh, spręsti jaunimo nedarbo problemą. ponas Van Nistelroj kalbėjo apie laiko terminus įgyvendinant strateginę politiką ateityje. Aš pritariu jo susirūpinimui tuo klausimu. E, įvyks per šį laikotarpį parlamento, Europos parlamento rinkimai, pasikeis Europos komisija. Visą tai nepagreitins procedūros Būtų labai gerai, jeigu mes galėtumėm pasirenkti kuo anksčiau. Žinau, kad e, vis dar diskutuojama valstybėse narėse, tačiau jeigu mes galėtumėm bent ką pagreitinti, tai atneštumėm daug naudos, tikiuosi, kad jūs galite mus paremti. Labai ačiū, ponė Kreil, ponas Rūė, ECR frakcijos vardu. Labai ačiū. Sveikinu gerbimo komisijos narę. Kaip žinote, Junktinės karalystės e, reformos ir dėrybos vyksta kaip tik dabar. Ir tie iš mūsų, kurie esame už tai, kad Junktinė karalystė liktų ES, šiuo metu 50 procentų Junktinės karalystės gyventojų taip mano. Taigi tie, kurie norime, kad e, liktume ES, turime patys pasikeisti. Ir turime keisti visą ES jos pačios labui. E, kaip jūs sakėte, negalima tik tai pasirinkti kažkokiu išlygu. Mes turim galvoti apie naudą visiems. Koks čia būtų regionų plėtros vaidmuo? Kai kalbame apie tai, kad 33 ar 35 procentų ES biudžeto tam skiriama, tai suprantam, kad tas rytis yra labai svarbi vienas iš keturių pagrindinių reikalavimų, kurios Britanijos ministras pirmininkas Donaldui Tuskui nusintė, yra konkurencingumas, regionų konkurencingumas. Jūs e, turbūt suprantate, kad Europa turi siekti aiškių tikslų. E, Davido Camerono e, patarėjas ES reikalais prieš keliarius metus apie tai rašė, dabar jis yra e, E, pagrindinis patarėjas Downing Street 10, jis sakė, kad regionams skiriamas lėšos turi būti panaudotas efektyviau, e, gaunančios, e, gaunantis lėšas regionai turi pasinaudoti jūsų Europos komisijos ekspertų pagalba, patarėjų pagalba. Ar yra numatyta kokia konkreti reformų uh, E, konkretus reformų kelias po 2020 metų. Ar Europos komisija gali patarti regionams, ką daryti su pinigais? Vietoj to, kad mes e, tik suteiktume pinigus ir galvotume, kad jie atneša papildomos vertės, dar turėtumėm pamokyti tos regionus, kaip geriausiai tos pinigus panaudoti. Uh, Mano klausimas būtų toks, ar Europos komisija galėtų dalyvauti diskusijose, aš pats esu pasirengęs dirbti lankščiai ir keistis. Aš nenoriu, kad tik tai būtų pakeisti kažkokie reglamentai po 2020 metų, reikia keisti viską iš esmės. Čič. Ačiū ponas Jakovčič Aldų vardu. Sužio, prezinice. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbimoji Komisijos narė, ačiū, kad atvykote, visą džiaugiamės jūs matydami, nes e, būtent e, tokiu būdu galime tiesiogiai su jumis bendrauti. Norėčiau paklausti dėl trijų dalykų, kurie visi svarbus. Pirmoji tema tai migracija, tai situacija susijusi su migrantais, ką jūs galite padaryti ir ką esate jau nuveikusi. Jūs minėjote, kad penkios valstybės narės jau jums atsinti atsakymus. Įdomu būtų išgirsti kurios. Taip pat manau, kad tai labai svarbu, kad jūs aktyviai veiktumėte šitoje srityje. Norėčiau paklausti taip pat, ką jūs nuveikėte, kai kalbama apie Serbija arba buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, kurios yra šalys kandidatės, ką jūs nuveikėte prieš stojimo fondų srityje, e, jas migracija taip pat paveikė, bet apskritai migracijos krizė paveikė ne vien tik ES, bet ir visą Europą. Na ir dar vienas dalykas. Tai supaprastinimas, kiek toli nužengėme supaprastindami procedūras. Parlamente per sesiją buvo daug apie tai kalbama, kai kurie iš mūsų kolegos iš dešinės, taip pat ir iš kairės, kraštutinės kairės ir dešinės kritikavo, pavyzdžiui, statistikos situaciją kad e, yra e, didelis klaidų lygis panaudojant fondus ir kad e, statistika viena iš to priežasčių. Na ir dar vienas dalykas, tai sinergijos klausimai, ko mes tikimės iš vadinamojo Junkerio fondo, kai jis pradės veikti ir e, kokia bus to fondo sinergija su Europos investicijų banku. E, kaip e, sanglaudos politika dėrės su kitų ES institucijų veiksmais. Dėkui dabar ponas Omaržiai. Pone pirmininkė, ačiū. Gerbiama komisijos narė, labai malonu jūs dar kartą sutikti mūsų posėdėje ir galiu pasakyti, kad mums tikrai da, e, mums daro įspūdį dialogas ir partnerystė tarp Europos komisijos ir regi komiteto. Prabėgantieji metai buvo ypatingi, itin intensyvus, bendrai Europos politikai turėjo rasti sprendimų, greitų sprendimų į visą eilę krizių, kurios vėl iškilo. Be to reikėjo rasti atsaką į kitas svarbės krizės. Je prends celui-là. Oui, euh, je disais que... Taigi aš sakiau, kad 2015 metai, kurie jau baigėsi, buvo itin intensyvus ir visi Europos politikai turėjo tartis, kaip greitai sureaguoti į krizę ir rasti sprendimų. Kai kam šios krizės atrodė naujos, aš galvoju pavyzdžiui apie Graikijos krizę pirmiausia, bet e, taip pat e, turime nepamiršti migrantų ir pabėgėlių krizės. Čia reikėtų pasakyti, kad sanglaudos požiūrių pademonstravome gebėjimą greitai rasti atsaką Europos parlamentas ir Europos komisija suvaidino e, gerą vaidmenį, radome atsaką e, Graikijos kriziai, e, techninio pobūdžio atsaką, bet to radome atsakymus ir migrantų klausimams. Aš savo ruoštų norėčiau pateikti porą trejetą klausimų. Sakėte, kad 2016 metais dominuos e, peržiūros, dokumentų peržiūros tema. To negalima atskirti nuo uh, laikotarpio po 2020 metų perspektyvos. Ir aš norėčiau sužinoti, galvodamas apie tai, kas yra numatyta Europos komisijoje, e, vertinamas jūsų darbo analizės, kaip jūs ketinate asmeniškai įjungti regi komitetą į šį darbą. E, prisiminkime, kas yra planuojama laikotarpiu po 2020 metų. Luksemburgė mes abu buvom kartu ir matėme, kaip dažnai kilo dvigubas klausimas e, šiuo metu iškilusiai ilgalaikiai greičiausiai kriziai, migrantų kriziai krizė, kuri padarė didžiulę įtaką visai ES politikai. Europos komisija pradėjo ieškoti atsako ir aš manau, kad tą darbą reikia tęsti veiksmingai, nes visi žinome, kad nekalbame tik apie konjunktūrinę krizę, reikia rasti ir ilgalaikių e, sprendimų, kurie leistų atremti šį iššūkį. Antras mano pastebėjimas – yra susijęs su teritoriniais skirtumais susiformavusiais e, pastaruoju metu, kai 2008 metais pratruko krizė. Žinome, kad teritoriniai skirtumai neišvengiamai e, atsiranda kartu su e, urbanistiniu skurdu, e, kuris įsitvirtino kai kuriuose regionuose, ypač periferiniuose regionuose. Ten e, atsiranda daug įvairių trūkumų, problemų ir aš norėčiau sužinoti, kaip mūsų komitetas galėtų prisidėti prie šių iniciatyvų, sprendžiant naujas labai ženklės problemas. Tai yra miestų skurdas. Pirmiausia, ta tema itin skausminga tarpu, galvojant apie laikotarpį 2020 metų perspektyvą. Pone Vana. Dėkuoju, pirminkė, ačiū komisijos nariai, kad atvyko pas mus dar kartą, dažnokai pas mus atvykstate į komitetą. Turėčiau pakankamai daug klausimų, tačiau e, užduosiu tik tai du e, kurių dar niekas e, neuždavė e, apie pabėgėlius. Jau buvo klausima, tai nesikartosiu. Bet jūs kalbėjote apie tvarę plėtrą ir klimato kaitą. Prieš dvi savaitės e, ministrai atsakingi už regionų reikalus susitiko Briuselyje, e, padarė pareiškimą apie sanglaudos politiką ir klimato kaitą. Tai buvo Paryžiaus konferencijos kontekste padaryta. Buvo kalbama apie mm, struktūrinių fondų galima panaudojimą siekiant klimato kaitos tikslų. Tad e, mano klausimas e, susijęs su vadinamaisiais e, ekologiniais darbais, ekologinėmis darbo vietomis. Žiūrėdami į daugiametės finansų programos laikotarpio vidurio peržiūrą, kokių e, galima tikėtis pokyčių struktūriniuose fonduose po to, kai e, regionų ministrai padarė savo pareiškimą. Pereitą savaitę plenarinėme posėdyje Strasbūre buvo e, priimtas labai svarbus pranešimas. Jūs pasakėte, kad tai jums labai rūpi, kaip jūs matote tolesnį darbą šitoje srityje. Demato. Dėkoju e, pirmininkė, dėkoju komisijos nariai už tai, kad dar kartą lankosi mūsų posėdėje. Turėčiau porą klausimų. Visų pirma, norėčiau paklausti apie migraciją. Jūs sakėte, kad norite e, per sąnaudos politiką padėti būtent šioje srityje. Jūs e, nemažai kartų minėjote, kad 2014-2020 metų programuose valstybėms narėms jau yra skirtas finansavimas. Tas finansavimas yra visai nemažas. Būtent pastelkus tą finansavimą galima imtis intervencinių priemonių e, skirtų integracijai, tų pabėgėlių ir migrantų integracijai. E, E, tos priemonės taip pat gali būti ir um, socialinių struktūrų investicijos mokslui, švietimui skirtos struktūros. Jūs um, kalbėjote taip pat ir apie galimybę žiūrėti į šį iššūkį, vystant e, tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir pasitelkiant makroregioninės struktūras. Ar turite numatę e, kažkokių kitų priemonių, gal galėtumėte plačiau pristatyti ir tą laišką, kurį jūs sutėte valstybei nariai, valstybėms narėms. Ar jūs tiesiog planuojate pakeisti esamas programas atsižvelgiant į kiekvienos valstybės e, narės e, arba regiono situaciją? Tai tiek apie migraciją. Na, o dėl supaprastinimo svetainėje Mes pamatėme, kad e, darbo atvarkė yra iš tikrųjų neišsami. Gal galėtumėte pristatyti e, tų ekspertų grupės e, veik, veiklą išsamiau, kada, pavyzdžiui, turėsime, gausime pirmąją ataskaitą. Dėkuoju. Dėkuoju. Ačiū. Suteikime koordinatoriams galimybę paklausti. Tai pirmasis klausimų raundas. Suteiksime dabar žodį komisijos nariai. Tikiuosi, kad jis sugebės atsakyti per 10 minučių ir tada turėsime galimybę leisti paklausti kitiems kolegoms. Aštuoni dar nori užduoti klausimų. Dėkuoju. Galime sustelti ties atskiromis temomis, nes buvo e, keletas pasikartojančių temų. Dėkui už pasisakymus. Visų pirma, apie naująjį laikotarpį. Manau, kad visi sutinkame e, užtikrinti, kad supaprastimas ir įgyvendinimas žengtų ranka rankon. E, 16 straipsnio ataskaita ponas Nistelrojo bus paskelbta gruodžio viduryje, bet jau šį ketvirtadienį aš pristatysiu. E, Ja visiškai sutinku su jumis, su visais jumis, kad e, turime e, išmokti iš praeities klaidų na, ir Kaip minėjau, turime pradėti e, diskusijas ne tik tai per laikotarpį vidurio peržiūrą, bet ir galvodami apie laikotarpį po 2020-ųjų turime e, turėti galvoj, kad vis dar vertiname 7-13 metų programinį laikotarpį. E, aš e, tuoj pat turėsiu dalyvauti biudžeto kontrolės komitete ir kalbėti apie 2014 metų laikotarpio vertinimą. Tačiau m, mm, e, turime neužmiršti, kad tik tai 2017 mes pamatysime tą poveikį, kurį e, veikdami drauge komisija, taryba ir parlamentas yra padarę. Toliau e, dėl e, reglamento projekto pateikimo, žinoma, komisija turės apsispręsti dėl laiko, bet reikia atsižvelgti taip pat ir bendro sprendimų prieimimo sudėtingumą. Todėl čia ypatingai akcentuočiau bendradarbiavimo svarbą. Kaip Kostanca ir ponė Krell sakė, visas e, veiklos programos yra priimtos, bet vis dar yra daug problemų Man, žinoma, labai e, svarbus e, išlaidų tvarkingumas, tuo pat metu atsižvelgiant ir į veiklos efektyvumą. Aš manau, kad pokytis labai geras, e, svarbu pažiūrėti, kaip šį politiką prisideda prie žmonių gyvenimo keitimo. Nes kartais darome klaidą, kalbėdami penelyk apie pinigus ir per mažai apie rezultatus, kurie matomi vietoje. Dėl e, daugiametės finansų programos peržiūros e, mes apie tai kalbame, gal kiek ankstoka dar e, tokioms diskusijoms. Turime pasižiūrėti, kaip dabartinė sistema veikia, turime draugiai įvardinti pagrindinės rytis, kur reikėtų pokyčių. E, Ir aš e, dėkinga regė komitetui už tai, ką jis veikia su paprastinimu linkme, tik tai dirbdami drauge sugebėsime pakeisti reglamentus ir reglamentavimą. Dėl Graikijos e, buvo atskirai klausima apie Graikiją. Kaip sakiau, esu jums visiems labai dėkinga už tai, kad pavyko pakelti kofinansavimo proporciją. E, dėka komisijos sprendimo e, šiuo pagrindu ir toliau dirbame, turime žmonės vietoje iš e, regijo generalinio direktorato Aš manau, kad iš mūsų pusės padarėme viską, kas buvo įmanoma, priėmėme ypatingas priemonės, e, ypatingos situacijos akivaizdoje. E, kol kas e, yra dar didelių projektų, kurie buvo blokuojami, dabar padarėme tam tikras investicijas ir dabar nebėra. Uh, E, jau priežasčių atsikalbinėti nuo tų didelių projektų tolesnio gyvenimo, taip kad metro, salonikose projektas ir kiti. E, taip pat e, vyko ir vyksta plačios diskusijos su ministrais, tame tarpe ir Graikijoje. Visi turbūt matote, e, kokia yra padėtis e, Graikijoje, Lesbos ir kitose salose, bet aš dar grįšiu prie šios problemos, kalbėdama apie migraciją. Dėl jungtinės karalystės aš visiškai pritariu jūsų nuomonėjai, kad e, pinigus reikia leisti kuo efektyviau, Tai e, vienas iš pagrindinių mūsų tikslų. Taip, galbūt nepakankamai e, kalbame apie mūsų vykdomas politikos rezultatus e, daugelie šalių, mažiau išsivyščiusiuose regionuose E, galbūt ir jūs esate iš vieno iš jų, kur buvo uždarinėjamos šachtos ir taip toliau, bet mums pavyko už Europos pinigus sukurti tūkstančius naujų darbo vietų. Taigi e, ši politika skirta visiems ES regionams paremti. Nežinau nei vieno regiono, ar iš Niderlandų, Junktinės karalystės, Prancūzijos, ar Vokietijos, e, kuris nebūtų gavęs naudos E, eina kalba apie šalis, kurios ES jau 40 metų, jūs žinote, kad regionų plėtros 40 metį ką tik atžymėjome. Ir visi tie pasiekimai yra dėka Europos finansavimo. Man e, yra tekę kalbėtis su kai kurių Junktinės karalystės regionų atstovais ir jie sako man, kad e, projektų rėmimo politika mm, labai prisidėjo ir kad vargu ar tie projektai būtų kitaip buvę įgyvendinti. Galiu taip pat Jums pasakyti, kad e, vakar patvirtin, patvirtinome labai e, svarbę taikos e, programą, kuri yra labai svarbi žaizdoms ES žemėlapyje gydyti, labai svarbu padėti e, mažiau išsivyščiusiam šalims, e, užtikrinti, kad jos taip pat vaidintų tam tikrą vaidmenį. Kaip žinote, e, padedame taip pat ir uh, <clears throat> Kipro bendruomenėms, uh, Ir e, žinote, kad mūsų politika leido dviem e, Kipro bendruomenėms suartėti ir mes e, džiaugiamės galėję priimti tokią taikos programą naujajame programinėme laikotarpyje. Aš pati lankysiuosi Junktinėje karalystėje kitais metais ir pasiruošusi svarstyti, kaip padidinti konkurencingumą ir pademonstruoti, kiek daug prisideda mūsų finansavimas apie migraciją. E, ponas Jakovčič e, tiesiai uždavė šį klausimą. Ačiū jam. E, girdžiu jį iš daugelio iš jūsų ir manau, kad svarbu pasakyti, kad nuo pat pradžios pradėjome galvoti, kaip galėtume prisidėti ir draugė su kolegė Marion Tyson nuo pat pirmų savaičių šį rudenį susitikinėjome su uh, valdymo institucijomis, pradėjome tas diskusijas, paskui, aišku, iš kai kurių regionų ir valstybių narių išgirdome visai teisėtus klausimus, ar negalėtų jie pradėti ką nors daryti, nesibaimindami, kad atvyks auditas. <clears throat> Mes pasikalbėjome su audito rūmais ir informavome valstybės narės, ką įmanoma daryti ir uh, ką šimtų procentų galima finansuoti pagal tas taisyklės, kurios egzistuoja dabar. Nes nereikia keisti taisyklių, nors tokių nuomonių buvo, nėra reikalo e, kurti e, naujo tematinio tikslo skirto migracijai. E, žinoma, iš pradžių galvojame, kad migracijos ir prieglapščio fondas galėtų atsirasti Bet e, paskui supratome, kad to nepakanka. Bet viskas priklauso nuo valstybių narių pajėgumo, sugebėjimo drauge pasinaudoti visais e, fondais. E, Italija buvo pirmoji, kuri panoro keisti e, programą. Mes jau skiriame 220 milijonų migracijos klausimams spręsti, kaip ponė Damato e, paminėjo, dar daugiau yra ką nuveikti kilnojimams ligoninėms, būstui ir taip toliau. Bet ne visas vyriausybės nori tuos pinigus būtent šiam tikslui panaudoti. Kalbėjausi su Graikijos valdžia. Nepriimtina man matyti tuos vaizdus, kuriuos mes matome. E, kalbėjau su komisijos nariu Andriu Kačiu, kuris lankėsi Lesbos saloje. E, e, Žmonės atvyksta iš Turkijos, matėme nuo hipotermijos mirštančius vaikus, vadinasi, reikia veikti vietoje. Kiekvieną dieną iš valstybės narės norime išgirsti, pamatyti vieną ar du puslapius konkrečių uh, prašymų ir reikalavimų. Reikia taip pat pažiūrėti, ką gali nuveikti Frontexas, ką gali nuveikti Europos plėtros bankas ir taip toliau. Ir ta kritika, kad Jordanijoje ar Turkijoje e, su tai žmonėms e, elgiamasi geriau negu Europos Sąjungoje, rodo, kad padėtis e, nenormali. Lesbo saloje, pavyzdžiui, yra du gydytojai visoje saloje. Taigi ne viską lemia pinigai, reikia keistis patirtimi, yra šalių. E, Niderlandai, Vokietija, Prancūzija, kurie turi dešimtmečių e, patirtį, kaip elgtis su migrantais. Ir aš esu dėkinga Prancūzijai, Vokietijai, Austrijai, kurios jau uh, siunčia į Graikiją ir į kitą šalį savo ekspertus, kad galėtų padėti toms valstybėms narėms. <clears throat> Tad, jeigu valstybės noris e, šiems tikslams nori panaudoti tuos pinigus, e, liko tik tai keturias savaitės panaudojant 7-13 metų finansavimą. Slovenija, Kroatija e, ketina panaudoti likusius pinigus iš šio laiko tarpio būtent šiems tikslams. O kitam programavimo laiko tarpiai, manau, kad svarbiausia, svarbiausia savoka čia bus e, socialinė integracija. Ir taip pat e, kai kurios netidėliotinos priemonės, kurias mes paremsime. Mes Laukiame iš valstybių narių e, prašymų patys e, paskirstyti pinigų e, savo pasiūlymų pagrindų negalime. Taigi tai ne techninis sprendimas, tai greičiau politinis apsisprendimas, ar valstybės narės nori ar nepasinaudoti tais fondais. Dėl IPA Mes glaudžiai bendradarbiavame su komisijos nariu Hanu, kuris už tai atsako. Taip pat manau, kad turime stiprinti makro regioninių strategijų vaidmenį, nes e, tai vienintelė sąranga, kur ir valstybės narės, ir ne valstybės narės gali e, sėdėti prie to paties stalo ir aptarinėti kylančius iššūkis. Mes e, svarstome Dunojo strategiją, vyksime į Liublianą aptarti Alpių strategiją, stengiamės kalbėtis ir su valstybėmis narėmis, ir ne su valstybėmis narėmis, apsispręsdami, kaip spręsti bendrus iššūkius. E, tokios šalis kaip Serbija ar Firom taip pat turėtų susilaukti paramos sprendžiant šias problemas, ne tik tai perimant akį komuniter, bet taip pat ir e, veikdamos ir spręsdamos šias problemas. Žinoma, kalbant apie sinergiją, ypač yra svarbu stengtis apjungti įvairius finansavimo šaltinius, turime panalizuoti, kaip, pavyzdžiui, drauge dirbti įgyvendinant investicijų planą. Rytoj e, vėl manęs laukia diskusija su vicepirmininku Kataininu, kaip e, regionų e, sektorinius ir nacionalinius planus suderinti su bendromis strategijomis, kaip nustatyti uh, tinkamumo finansuoti kriterijus. Žinoma, daug kas priklausys nuo valstybių narių administracinių gebėjimų, kaip jie sugebės e, sudėti į vieną vietą tuos visus e, fondus. E, iš tikrųjų, kolega buvo teisus, 2015 buvo sunkus metai, bet sugebėjome patvirtinti visas veiklos problema. Ne, E, dabar dėl laikotarpio vidurio peržiūros jau minėjau, kad e, šią problemą ketiname drauge aptarti kitais metais. Jau apie tai esame diskutavę, todėl labai svarbu e, jau dabar pradėti diskusijas dėl daugiametės finansinės programos peržiūros. Turime mąstyti apie tai, e, turime atsižvelgti į aukšto lygio supaprastinimo grupės rezultatus. E, kitų metų pradžioje jau turi pateikti kai kurias rekomendacijas. Taip pat e, raginau vicepirmininkę Georgievą pateikti savo veiklos įvertinimo biudžeto įgyven, biudžetą įgyveninant rezultatais. E, ypač svarbu e, įvardinti tam tikrus elementus, dėl kurių visi sutarsime, jog reikia keisti per daugiametės finansinės programos peržiūrą. Na ir aš minėjau, kad laikotarpis po 2020-ųjų taip pat yra labai svarbus ir drauge su e, kitomis institucijomis pradėsime diskutuoti 2017 kokia turėtų būti ateities politika. E, reikia pradėti mąstyti apie šias politikos reformą, girdime labai daug kritikos, e, todėl nemanyčiau, kad reiktų vieną kitą patobulinimą vienoje ir kitoje vietoje atlikti. Tiesiog reikia draugiems, e, visiems drauge sudėti idėjas, e, pažiūrėti, ką galvoja naudos e, gavėjai ir kiti veikėjai ir pažiūrėti, kokį politinį sutarimą galėtume pasiekti dėl laikotarpio po 2020-ųjų. Jeigu to nepadarysime, e, tai bijau, kad e, kiti už mus tą reformą atliks. Dėl teritorinių aspektų esu labai dėkinga pirmininkaujančiam Luksemburgui, kad uh, E, teritorinį matmenį e, jis įtraukė į darbo tvarkę. Mes e, turime užtikrinti, kad pradėti savo verslą ir kaime, ir mieste turi pareikalauti vienodų pastangų, turime atsižvelgti taip pat į kovą su, skur, su tu skurdu. Uh, E, nekantrai laukiu bendro darbo su pirmininkausiančiu, mm, pin, pin, pirmininkausiančiais Niderlandais. E, mes jau kalbėjome apie miestų darbo tvarkę ir Rygoje. Kalbėsime apie tai toliau Amsterdame E, kaip aš jau minėjau, daug e, valstybių narių jau sugebėjo pasinaudoti mm, šiais fondais, spręsdami migracijos klausimus. E, tai taip pat yra susiję su kova su skurdu. Prieš keletą mėnesių Berlyne, pavyzdžiui, susipažinau su labai įdomia moterų vokiečių ir nevokiečių programa, e, pagal kurią e, buvo organizuojamos ir pamokos, ir teisinės konsultacijos, ir taip toliau, ir taip toliau. Aš manau labai svarbu keistis pažangiausią praktiką, nes ne visada žinome, ką, ką galime nuveikti už tuos pinigus dėl e, tarp valstybinio bendradarbiavimo. M, mm. Noriu e, Jūs informuoti, kad vis dar vyksta e, viešųjų konsultacijų peržiūra. Aš e, raginu visus Jūs prisidėti, teikti pasiūlymus. Ypač dabar, kada iškyla tokie iššūkiai, labai svarbu akcentuoti tarp valstybinių programų svarbą Luksemburgė apie tai kalbėjome draugė su ministrais, pavyzdžiui, tarp Belgijos ir Prancūzijos. Tarp tų dviejų šalių e, yra labai gerai ekonomiškai e, integruota siena. E, čia nėra kalbos barjero, bet labai sunku organizuoti uh, darbo jėgos apmokymus, e, nes netitinka, e, nedėra abiejų šalių teisė. Tokias kliūtis būtina šalinti. Mm, e, didelį įspūdį man padarė tai, kas daroma ant Vokietijos ir Lenkijos sienos. Abi šalis pakeitė nacionalinius įstatymus, kad studentai iš uh, Slubicės į Frankfurtą galėtų uh, važiuoti mokytis e, ir tai e, aiškiai demonstruoja, kaip svarbu valstybėms narėms ir regionams bendradarbiauti, vykdant tas tarp valstybinio bendradarbiavimo programas, sprendžiant tas problemas, kurios e, egzistuoja tarp Prancūzijos ir Ispanijos turime pavyzdį, E, su ligoninė, kur ir, ir ispanai, ir prancūzai gali e, gydytis toje pačioje ligoninėje. Tačiau ne visose šalyse taip yra, kad galima būtų kiekvieną dieną laisvai e, važiuoti iš vienos šalies į kitą. Dėl veiksmų klimato kaitos rytyje be jokios abejonės mes skiriame daugiau kaip 120 milijardų eurų Būtent klimato kaitos veiksmams didelė programa skirta energijos e, efektyvumo programai, draugės su komisaris e, Ševčevič ir Kalnietė. E, mes dirbam šitoj srity, Paryžiuje vyksta labai svarbi COP21 konferencija, tai tikrai svarbus žingsnis sprendžiant klimato kaitos problemas. Dėkui. Dėkoju. Situacija nesikeičia, jeigu prisimenate e, pirmąjį busimosios komisijos narės kreco klausimą. Laiko vis trūksta. Tai tokia pati situacija buvo ir anksčiau. Galime užduoti labai trumpus klausimus, galiu skirti mažiau negu minutę E, žodis ponui Milten, Van Miltenburg. Dėkuoju. Aš džiaugiuosi, kad komisijos narė paminėjo miestų darbo atvirkę, tai yra labai svarbi tema. Jūs bendradarbiaujate su Luksemburgu ir su būsima Niderlandų pirmininkančia valstybė. Um, Ir svarbu, kad būtų įgyvendinti e, šie žodžiai. Turėčiau klausimus. Uh, Visų pirma, ar bus programa skirta inovacinėms miestų veiksmams? Kada prasidės pirmasis, kada bus pirmasis kvietimas pateikti paraiškas? Na ir taip pat dėl politinio lyderiavimo miestų darbo atvirkė. Miestų intergrupė, kuriai vadovauja Jan Oblika, laiške klausė komisijos, kas vadovausia. Atsakymas buvo keturi komisijos nariai. Ar tai reiškia, kad tai bus kaip ir keturi vadovai miestų darbuotvarkėje ir kaip tai veiks praktikoje? Dėkoju, ponia Tomašič. Dėkoju, kalbėsiu trumpai. kokios, kokios priemonės rengiamas, kokios prevencijos priemonės rengiamos komisijoje tam, kad valstybės narės galėtų pristaikyti prie ex-ante reikalavimų periodui iki 2016 metų, tam, kad nebūtų sustabdyti mokėjimai. Antras klausimas. Kaip valstybės narės būtų galima skatyti, pasitekti e, multifondų e, e, metodą. Dėkoju. Norėčiau paklausti komisijos narės vieno dalyko. Jūs išmanote daugelį sričių ir norėčiau paklausti, kokie sunkumai kyla, nors ir yra jau task force E, kokie sunkumai kyla regionuose, kurie atsilieka e, vykdydami E, iš, išlaidų programą. Jūs e, lankėtės prieš kelias savaitės kampanijoje mano regione. Tai yra vienas iš tų regionų. Norėčiau išsiaiškinti, kokie sunkumai ten kyla ir ką galėtume daryti tam, kad e, nekiltų tos pačios problemos ir kitų programavimo laikotarpių. Dėkoju, ponas Bogovič. Dėkoju, pirmininkė. Mes dažnai kalbame apie didžiulius e, tikslus skaitmeninėje darbo atvarkė, energetikos sąjunga, miestų darbo atvarkė, bet tai yra svarbus klausimai, taip pat ir ateičiai, pavyzdžiui, Brexit, migracijos krizė, pabėgėlė Europos Sąjungoje. Problemos, kurios kyla Europos Sąjungoje, valstybėse narėse, tos problemos kyla iš Balkanų, iš Afrikos. Uh, Jaunimas e, išvažiuoja iš e, savo šalių, e, jie dalyvauja netgi Islamo valstybės pajėgų veikloje. 50 procentų jaunų musulmonų Prancūzijoje yra bedarbiai. Paryžiuje gatvėse važinėja tankai. E, labai daug žmonių atvažiuoja Europos Sąjungą, juos reikės integruoti. Ar nemanote, kad mūsų komitetas, kuris kalba apie sangudos politiką, turėtų taip pat atsižvelgti į socialinės sangudos klausimą Europos Sąjungoje? Manau, kad tai yra labai svarbus klausimas mūsų stabilumui. Manau, kad ne tik po 2020, bet ir labai greitai mes turėsime keisti prioritetus, turėsime daugiau dėmesio skirti svarbiausioms problemams. Dėkoju, ponas Von, minutė. Dėkoju, norėčiau padėkoti komisijos nariai už tai, kad lankosi mūsų posėdėje. E, įgyvendinimas yra svarbu, svarbi tema, bet taip pat reikėtų stebėti sanglaudos politiką po 2020 metų. Norėčiau pritarti ponui Liūė. Jungtinė karalystė e, nėra vieninga. Pavyzdžiui, Velso vyriausybė priešinasi sanglaudos politikai. E, mes e, negalime gauti tiek pat lėšų iš struktūrinių fondų kiekviename regione. Regioninė politika turi būti skirta kiekvienam regionui. Na dar dėl supaprastinimo tai yra svarbi tema, kai lankomės regionuose, Mums nuolatos kartuojama, kad supaprastinimo reikia daugiau. Dabar dedama pastangų e, šioje srityje. Man, mus labai domina aukšto lygio darbo grupė. Gal galėtumėte pasakyti, kaip mes, parlamentas ir regi komitetas, būsime informuojami apie aukšto lygio darbo grupės veiklą ir pasiūlymus. Dėkoju, ponas Arimont. Dėkoju, e, pirmininkė. Dėkoju komisijai. Turėčiau porą klausimų. Pirma, e, dėl Graikijos finansavimo e, taisyklių sakėte, kad susitiksite su Graikijos atstovais. Ar Graikijoje vyriausybė yra suformavusi kažkokį specifinį konkretų planą skirtą E, projektų vystymui. Ar manote, kad bendras finansavimas, jo didinimas tikrai tinkamas sprendimas problemams spręsti? Antra, Luksemburgas, Luksemburgo, pirmininkantis Luksemburgas kalbėjo apie tarpvalstybinį bendradarbiavimą, minėjo, kad kartais e, kyla problemos pasienio regionuose, todėl kad e, teisinės sistemos skiriasi. Dėl to gali kilti problemų gyvendinant projektus. Mm, ar atsiras kažkokia nauja priemonė kitame programavimo laikotarpyje? Dėkoju, ponas Buštinar, minutė. Mažiau negu minutę kalbėsiu, dėkoju. Socialist european, e ziua Dėkoju. Norėčiau pasveikinti e, nacionalinės Rumunijos dienos proga. Užduočiau konkretų klausimą. Mums reikia konkretaus atsakymo, konkrečios reakcijos į migracijos krizę. Taryba parengė mechanizmą pagal kurį bus sankcionuojamos baudžiamos tos valstybės, kurios e, neprisitaikys prie tam tikrų reikalavimų. Kaip ta sistema bus įgyvendinama? Ar parlamentas e, galės pareikšti savo nuomonę, ar ir ją bus atsižvelgiama? Mes e, priešinomės toms priemonėms, mes priešinomės toms sankcijoms regionams. Antras klausimas kokia yra politikos anglodos ateitis šioje diskusijoje, kalbant apie Europą, kuri, vyk, kuri veikia dviem greičiais. E, dėkoju, pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Mes visi kalbėjome apie supaprastinimą. Tikrai tai yra didžiulė problema. Europoje. Ypač Rumunijoje mes jau praradome 4 milijardus eurų, bet turėtume taip pat kalbėti ir apie veiksmingumą, efektyvumą. Komisijos narė šią temą išmano gerai, mes jau esame apie ją kalbėję, jau ją esame aptarę. Rumunijoje yra daug e, centrų, kurie negali veikti, todėl kad Rumunijos įstatymai neleidžia įdarbinti darbuotojo. Taigi norėčiau paklausti komisijos narės, ar yra koks nors planas, pagal kurį bus nurodoma visiems narėms, kad būtina keisti, įstatym, keisti įstatymus teisės aktus. Dėkoju. Komisijos narė, žodis jums. Atsiprašau, kad kalbėjau per ilgai pirmąjį kartą, bet norėjau jums pristatyti situaciją, ypač migracijos rytyje. Pasistengsiu kalbėti trumpiau šį kartą. Uh, Visų pirma, dėl miestų darbo atverkės e, yra svarbi, džiaugiuosi e, trejo, trejoto veikla, dėkoju trejotui Luksemburgui, Niderlandams. Manau, kad tai yra svarbu, būtent svarbu, kad ši tema yra vienas iš prioritetų. E, mes sausio 6-7 važiuosime į Hagą, taip pat bus surinktas susitikimas su merais ir bus e, miestų forumo kontekste suorganizuoti bent trys renginiai pirmininkaujant Niderlandams. Taigi, jūs žinote, kad miestai pirmą kartą gauna lėšas iš ES fondų Taip yra užtikrinamas, parodoma, kad e, yra pasitikėjimas, kad komisija rodo būtent tą pasitikėjimą. Dėl lyderiavimo, vadovavimo tai miesto darbo atverkiai. E, Katainenas ir Ševčiovič vadovauja būtent šiai veiklai. Regio turi daug patirties šioje srityje, DG regio mm, ir mm, miestų e, srities e, veikla yra susijusi. Dėl regionų ir dėl jų sunkumų panaudojant lėšas. Manau, kad tai ypač susijęs su administraciniais pajėgumais. Visur, kur vykstu, kartoju, kad administraciniai pajėgumai yra labai svarbus. Jie daug svarbesni kartais ir už lėšas. Štai dėl ko įkūrėme tą darbo grupę, e, kuri padeda įgyvendinti reformą. Žinoma, ex ante sąlygos taip pat būtinos tam, kad būtų prisitaikyta prie reikalavimų. Na, bet atsiliekantys regionai, mes jiems skiriame dėmesio, mes rengiame tyrimą jiems. Kaip žinote, aš lankiausi kampanijos regione. Ir padėjome įgyvendinant paskutinės programas, ypač mažinant atskirtį tarp Šiaurės ir Pietų Europos, taip pat tarp, Europo, tarp Italijos regionų, aš džiaugiuosi, kad mes pasirašėme būtent foto programą pagal kurią bus tiesiamas geležinkelis nuo Neapolio iki Bario miesto. Taigi, Mes turime didinti administracinius pajėgumus, nes pietuose tai yra didžiulė problema. Taip pat manau, kad lėšų leidimo klausimas taip pat yra problematiškas. Mes dabar rengiamės auditui ir turime būtent aktyviau bendradarbiauti su auditoriais. Kartais mus kaltina mm, mm, kartais e, teigia, kad audito rūmai griežčiau žiūri tam tikrus e, klausimus, bet dėmesio tikrai šiais ryčiai reikia skirti, ypač pietų Italijoje. Vis dėlto džiaugiuosi galėdamas vadarbiauti su ministrais e, Delvijo, Delvičensi. Del Manau, kad tikrai pastaraisiais metais jau buvo daug nuveikta siekiant šalinti šiuos sunkumus. Žinoma, Italijoje tie sunkumai kilo jau sen, seniau, tai nebuvo pastu, tik pastarųjų metų problema. Na, dėl migrantų integracijos tikrai, ponia Bogovič, jūs esate teisus. Socialinė integracija turi būti e, svarbus aspektas. E, Jį turi atsižvelgti valstybės narės. Tikrai kai kuriuose valstybėse kyla segregacijos pavojus, žmonės yra izoliuojami. Matome tai ir Belgijoje, bei kai kuriuose Prancūzijos ar kitų šalių miestuose. Manau, kad labai svarbu integruoti visus pabėgėlius, todėl kad socialinė sanglauda yra tikrai svarbus aspektas. Ir būtent socialinį fondą reikėtų pasitelkti. Kaip žinote, aš esu atsakinga už Europos regionės plėtros fondą. Aš pritariu ponui Vohan. Atsiprašau, Derek, sako komisijos narė. Kaip minėjau, vietos e, institucijos, e, institucijų atstovai prašo išlaikyti tą socialinį sangodos e, politiką, prašo paramos, todėl kad bijo, kad antrai projektų, projektus bus sunku gyvendyti. Na, dėl supaprastinimo tikrai uh, Galiu patikinti, kad visur prašoma e, siekti daugiau supaprastinimo tam, kad naudos gavėjams e, situacija supaprastėtų. Mes e, matome, kad mažos ir vidutinės įmonės kartais atsisako paramos, todėl kad tiesiog procesas per ilgas. Taigi tai yra tikrai labai svarbus aspektas. Na, o dėl Graikijos Buvo parengtas konkretus specifinis planas, tai buvo politinis sprendimas e, pasitekti šį bendrą finansavimą. Tai nėra naujos lėšos, mes padėjome Graikijai kilus likvidumo problemų. Taigi, mes e, jau e, finansavome dalį lėšų e, ir ankstame laikotarpyje. Na ir dabar buvo numatyta dar šiek tiek lėšų, nes buvo būtina pastelgti šis nepaprastas nepaprastas priemonės, būtent susikaučiu šią situaciją. Dėkoju už klausimus, kuriuos e, uždavėte e, ponė Maštinaru ir Vuda. Taip, šiandieną yra nacionalinė Rumunijos šventė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti šią progą dėl e, vidaus reikalų tarybos. Aš esu pasisakiusi jau gana aiškiai. E, galiojančiame reglamente nėra ryšių tarp bendrijos fondų naudojimo ir kvotų, pabėgėlių kvotų. Bet manau, kad yra e, turė, turėtų būti prašoma daugiau solidarumo iš valstybių e, narių. Pastaraisiais 20, pastaros 25 metus tų pastangų jau buvo ir tokios šalės kaip Rumunija, Vengrija, Bulgarija e, prieš 25 metus pateikė e, savo prašymus, nes norėjo išsilaisvinti. Pabėgėliai taip pat turi teisę pabėgti, išsigelbėti nuo smurto. Mes turėtume elgtis solidariau. Man susirūpinimą kelia kai kurių valstybių narių poziciją dėl ryšio tarp struktūrinių fondų ir kvotų, pabėgėlių kvotų. Uh, Turėtume pasitelkti taip pat ir politinį požiūrį. Valstybės narės turėtų ieškoti bendro, e, šių bendrų iššūkių sprendimo. Taigi, nėra jokių ryšių tarp reglamentų. Aš manau, kad e, tiesiog valstybės narės turėtų pasielgti moraliai ir kartu spręsti pabėgalių krizę. Na, o dėl teisės aktų. Pirmajame etape mes pasitelkėme naujus elementus į 14-20 metų programavimo laikotarpį. Mes nekalbame tik apie mokslinius, mokslinių tyrimų centrus, apie kuriuos kalbėjo ponas Buda. Ten kalbama ir apie kitus e, projektus. E, kuriuos, kurie nebūtinai yra susijęs Europos regionės plėtros e, fondų. Nebuvo užtikrintas nuseklumas tarp e, skirtingų fondų. E, E, naujame programų laikotarpyje turėtume atsisakyti šio požiūrio, nes nereikia švaistyti lėšų. Dėl 4 e, milijardų, kuriuos jūs e, minėjote, tai yra per didelė suma. Įvertinsime situaciją. Turime dar keturias savaitės laiko Ir manau, kad tai nebus iš tikrųjų 4 milijardai, greičiausiai daugiausiai 1 milijardas. Ačiū už jūsų pasisakymą, ačiū, kad atsakėte klausimus, tikiuosi, kad visus mano nuomonę spėjote. Linkim jūs geros metų pabaigos, o kitais metais e, taip pat gerų naujų metų, gerų atostogų. Mes skubame, todėl aš dabar tęsiu darbo tvarkę, o komisijos norė nori dar kartą padėkoti jums visiems ir linki visiems e, gerų metų pabaigos švenčių. I was long. No, no, no, no, it's okay. okay. Uh, dear colleagues, we continue now. Yes, we continue. Kolegos, o mes dabar tęsime posėdį. Paskutinis darbo atvirgas klausimas. Iš ryto buvo lengva dirbti, nes laiko pakako. O dabar norėčiau paprašyti visus išeiti iš salės. Tyliai tuos, kurie išeina. Kaip ten bebūtų, dabar jau turime pradėti mūsų seminarą apie finansinės priemonės sanglaudos politikoje. Praleisiu įžangą, nes laiko nebeužtenka. Tik pasakysiu, kad esame pasikvietę tris svečius, ekspertus, kurie pristatys temą. Noriu paprašyti tų, kurie nori išeiti, e, padaryti tą greitai ir baigti plėpėti salėje. Padarysiu pertrauką posėdėje, jeigu tai bus. Thank you. Thank you very much. We have... Labai ačiū. Mūsų laukia labai įdomus svečiai, pasirengę pateikti informacijos apie finansinės priemonės. Deja, mus labai riboja laikas. Nedaugiau kaip 10 minučių kiekvienam kalbėtojui galime skirti. Suteikiu žodį ponui Lankrybomu, kuris yra skyriaus vadovas, vadovo pavaduotojas, atsiprašau, tai yra ponė. Tai yra ponė, pirmininkė labai atsiprašo. Mane išblaškė triukšmas. Taip pat e, kalbėjęs ponas Aleksandr Rose ir ponas Džordžiai Nikos iš e, Vengrijos. Pirmiausia, e, skiriaus vadovo pavaduotoja, žodis jums, ponė Rachel Lankry Bomu. Dėkuoju pirmininkė ir ačiū už tai, kad surengėte šį seminarą ir kad paprašėte mus e, trumpai jį pradėti. Aš pakalbėsiu apie finansinės sąrangos reglamentuojančias finansinės priemonės evoliuciją. Pradžiai keletą žodžių apie finansinės priemonės anglaudos politikoje. E, žinote, kad 7-13 metais e, matėme, kad ši Labai padidėjo tokių priemonių naudojimas, ypač paremint VMI ir miestų plėtros ir būsto programuose. Daugiausia buvo panaudota tokia priemonė kaip paskolos, garantijos, Ir dabar jau spalio mėnesį turime ataskaitą, kuri remiasi 14 metų duomenimis. Mes matome, kad 16 milijardų buvo išmokėta finansų priemonėms. E, iš jų e, e, daugiausia iš EBRD ir ISF galtiniai naudotojai, ypatingai VMI, labai dažnai sako, kad jie e, mieliau renkasi paskolą, o ne dotaciją, nes jie galvoja apie galimybę toliau pakelti tą finansinę naštą. E, mums labai svarbu taip pat užtikrinti, kad atitinkamas institucijos uh, E, įgyvendins e, iškeltus tikslus. Kaip tą galima padaryti? Visų pirma, per bankus. Tai at, maksimalizuoja privataus sektoriaus įtraukimą. E, privatus sektorius gali taip pat suveikti ir svertinio efekto prasme. E, E, finansinės priemonės e, leidžia taip pat e, pašalti tam tikras kliūtis investicijoms, kai kurios valstybės navės ir regionai, kalbant apie palūkanų normą VMI, ta palūkanų norma buvo pernelyg didelė, o finansinės priemonės paskolas leidžia tokias palūkanas sumažinti. E, taip pat yra valstybių narių, kur e, iš besiskolinančių reikalaujama per didelio išstat, užstato ir finansinės priemonės leidžia taip pat čia kliūtį įveikti. Tačiau šis požiūris susiduria ir su tam tikromis kliūtimis. Viena iš jų, kaip subalansuoti uh, E, viešuosius interesus su e, finansinių institucijų, kurios siekia pelno interesais. Tad būtina, kad e, šie dviejopi tikslai tarpusavėje gerai dėrėtų. 7-13 metų laikotarpiu mes taip pat matėme, kad yra tam tikrų trūkumų, kurie kenkė tikslų siekimui, ypatingai iš viešojo sektoriaus pusės, tai atsispindi ir auditorumų ataskaitose. Visų pirma, e, e, buvo tik tai nedidelis e, skaičius valstybių narių, kurios sugebėjo tuos naujosius finansinius instrumentus tinkamai valdyti. Tuo metu komisija sureagavo e, teikdama techninę pagalbą e, per EBRD, panaudodama e, tokias programas kaip Jessica ir Jeremy. Savo ruoštų finansinės institucijos neturėjo pakankamai patirties dirbant su tokiamis finansinėmis priemonėmis. Dar viena problema, e, kai kurie iš jūsų e, žino, e, buvo tai, kad reguliavimo sąranga nuo pat pradžios buvo nepilna, kai kurių elementų apskritai trūko. Pirminėme reglamente buvo labai nedaug, kalbama apie finansinės priemonės, nebuvo kalbama apie vadinamąjį gap assessment, revolving ar e, kitus dalykus. Taip pat e, ir e, stebėsenos ir ataskaitų tiekimo mechanizmai buvo pritaikyti e, dotacijų sistemai E, na ir po to e, atsirado visa e, virtinė gairių ir rekomendacijų, kuris buvo nuolat keičiamos. Visa tai reiškia, kad valdančiosios institucijos negalėjo veikti stabiliai. Ir toje situacijoje, prie kurios dar prisidėjo finansų krizė laikotarpio pradžioje, reiškia, kad įgyvenimas nebuvo toks, kokio tikėtasi Kartais finansinė priemonė buvo panaudojama, bet ji nepasiekdavo VMI taip greit, kaip norėta. Taigi, turint visą tai galvoj, e, kai pradėjome dirbti su 14-20 metų e, programa, mes pabandėme atsižvelgti į tai, kas išmokta iš e, pereito laiko tarpio ir savame suprantama komisija draugė su įstatymų leidėjais turėjo smarkiai padirbėti. Ir čia reikia pasakyti, kad esame dėkingi ir už tą darbą, kurį nuveikė ir jūsų komitetas tuo metu. E, iš tikrųjų, čia daug e, pasidarbuota ir e, trialogo posėdžiuose. Taigi, kas pasikeitė, lyginant su aksesniu laikotarpiu, e, Dabar, e, dabar jau yra labai aiškus ir e, visą apimantis e, teisinis reglamentavimas finansinėms priemonėms. Antra vertus, ankstesnio laikotarpio pagrindiniai principai yra tebe tesiami reglamente, sudėti visi anksčiau egzistavę elementai, kad užtikrintume stabilumą, bet pasistengėme, kad viskas būtų aišku nuo pat pradžios. Kalbant apie problemas, e, e, anksčiau nebuvo vadinamojo gap assessment, skirtumų įvertinimo, dabar tai yra privaloma. Toliau e, buvo susidurta su problema, kad nors e, mokėjimo prašymai būdavo pateikiami, vis tiek pinigai VMI nepasiekdavo, dabar išspręsta ir šita problema, taip pat pagerintas e, išlaidų valdymas. Išklausime taip pat suinteresuotasias šalis, e, jie išreiškė norą, kad e, finansinių priemonių panaudojimas būtų lankstesnis, kad ne tik tai finansiniai tarpininkai, bet ir įgyvendinamo institucijos e, turėtų daugiau lankstumo. E, mes įvedėme ir e, rinkos praktikos elementus, kad tie, tos priemonės galėtų tęstis ilgiau, negu kad daugiametė finansinė programa reikėjo įvesti tam tikras nuostatas, kurios leidžia uh, tuo finansavimu pasinaudoti ilgesnį laiką. Na ir pagaliau e, per trialogus ir per dėrybas e, buvo dažnai keliamas e, administracinių gebėjimų klausimas, dabar nustatytas reglamentavimas, ką daryti institucijoms, jeigu jos jaučia, kad neturi pakankamai gebėjimų. Mes taip pat inicijavome vadinami E, FI kompaso e, panaudojimą. Tai yra žinių centras, e, kuris pateikia įvairias paslaugas, atsako į klausimus, iškylančius įgyveninant programas. Na ir nors valdymo institucijos vis dar turi daug klausimų, mes tengiamės parengti gairias ir vadovus kurie galėtų atsakyti į tuos klausimus. Taigi, apibendrinant, galima pasakyti, kad turime dabar e, teisinę sąrangą, kuri leidžia finansinės priemonės panaudoti plačiau ir geriau. Dėkui. Labai ačiū. Jūs gražino drausmę į posėdžių salę ir pritraukėte visų sėdinčių į salėje dėmesį. Tai buvo regionų generalinio direktorato atstovės pasisakymas. O dabar ponas Aleksandr Rose iš Junktinės karalystės e, vyriausybės teisės departamento. Činči. Labas rytas ir visiems labai ačiū už galimybę kalbėti šiame komitete. Aš esu Aleksandr Rose, aš esu vienas iš pagrindinių teisininkų. E, Anglijos e RDF programos finansinėms priemonėms. Rengdamas šią prezentaciją aš atkreipiu dėmesį į keletos kolegų uh, E, nuomonės iš visos jungtinės karalystės, iš skirtingų e, fondų ir panašių institucijų. Kaip žinote, Britanijos rizikos kapitalo rinka yra brandi, tai atneša tam tikros naudos, nes mes galime mokytis iš savo patirties, pasitelkti savo specialistais, bet tuo pat metu tai reiškia, kad rinkoje labai dideli lūkesčiai. Taip pat yra e, sričių, kuriams trūksta aiškių e, įstatyminių nuostatų. Ir e, E, pavyzdžiui, Šiaurės Airija dabar ketina naudoti trečdalį ERDF e asignavimų finansinėms priemonėms ir aš e, gavau tokios gandų informacijos, kad tai jokių būdų neleis išspręsti visų problemų. Ir tai kelia nemažą susirūpinimą, iš kai galvome apie Kozmę, Horizontą 2020, MFM fondus, tiesiog nebus galima įgyvendinti to, kas reikia. Aš išskiriau pagrindinius fondus, kuriuose mes dalyvaujame, bet tai nedaro, e, leidžia daryti išvados, kad mes neturime patirties įgyvendinant mažus fondus. Aš noriu pasakyti, kad mes esame sukaupę patirties, kaip dirbti. Mes paprasčiausiai turime gauti informacijos apie jūsų e, išsikeltus tikslus. Akivaizdžiai yra pasiektas konsensusas kad finansinės priemonės atneša didelės naudos dėl visų jau anksčiau išvardintų priežasčių. Apie tai kalbėjo Rachel. Ir taip pat yra pripažįstama, kad didžiąją dalį darbo atliekame per steigimosi etapą. Tai apie ką kalbėjo Rachel, e, e, kalbėdama apie teisinės bazės kūrimą, yra viskas teisinga ir labai gerai, kad Europos komisija tas klausimus sprendžia. Bet e, galiu pasakyti, kad visi tie klausimai pirmiausia išiškėjo valstybių narių lygmenių. Taigi, kad būtų rastas greitas sprendimas, reikia geresnės sąveikos tarp valstybių narių ir Europos komisijos. Kas e, veikia E, efektyviai ir kas neveikia efektyviai. Yra keletas aiškių reglamentų, kurie leidžia valstybėms narėms pačioms nuspręsti, e, kaip suformuoti finansinės rinkas savo rinkų poreikiams. Aš kaip jau sakiau, mes turim patirties, mes turim specialistų žinių, taip pat mes turim bendrų tikslų ir žinome, kaip greičiausiai juos pasiekti. E, sudėtingos nurodymus suteikiančios taisyklės riboja mūsų veiklą. Ne, taip mes negalime kurti novatoriškų fondų, negalime reaguoti į e, sunkumus iškilančius rinkoje, trukdoma kurti naujoves. Jeigu per daug taisyklių, privatus sektorius tiesiog pakankamai nebedalyvauja, nes jam yra per daug sudėtinga dirbti tokioje aplinkoje. Kitas dalykas, kurį aš norėjau pasakyti. Gerai pasiteisina gairios, gairės, kurios yra skelbiamos prieš pradant įgyvendinimą. E, gairės priešingai sukurtos jau pradėjus įgyveninti projektus sukuria labai daug sunkumų valstybėms narėms, ypač Europos struktūriniuose fonduose. Ir e, čia mes esame gavę nurodymų, kaip elgtis, e, kai jau pradedama dirbti ir tada sakoma, kad kažką reikia keikti. Pavyzdžiui, 2007-2013 metų korekcinės gairės dar nėra paskelbtos, o programa jau baigėsi ir bandome išsiaiškinti, už ką mums bus pritaikytos baudos gairės, kurios išaiškina reglamentus, taip pat yra labai svarbios. Mes labai džiaugiamės, kad Europos komisija bando išsiaiškinti problemas, e, kai e, iškyla sunkumų. E, tai savame suprantama, kad reikia ieškoti sprendimų ir dar galiu pasakyti, kad labai gerai pasiteisina geri, tvirti darbiniai santykiai pagrįsti informacijos keitimosi. Ir tai E, net yra visiška priešingybė e, dirbtinai sukurtoms ir primesoms taisyklėms. Kalbame apie 2014-2020 metų programą, reikia pasakyti, kad ji pradėta įgyvendinti gerai. Pagal e, naujasias valstybės paramos išimtis yra, e, gali jomis pasinaudoti žymiai daugiau įmonių, daugiau subjektų, padidinta nuo 1,5 milijonų E, per metus iki 215 milijonų visam e, finansavimo laikotarpiu. Vis tik yra tam tikrų e, tokių vystimosi problemų. Pavyzdžiui, viename reglamentų yra nustatytas apribojimas 25 procentų valstybės nuostoliams ir mes apsimėjo, kad rinkoje tai yra nepriimdina, tai yra per didelis skaičius. Lygiai taip pat galiu pasakyti, kad pirminių fondų kapitalizacija – E, leidžia išvengti nereikalingo atitinkamo įnašo iš valstybės narės. Tai yra racionalus mm, sprendimas, racionalus teisės aktas ir mes tuo džiaugiamės. Taip pat gerai, kad e, pragmatiškai yra parengtos aiškios taisyklės dėl resursų panaudojimo. Taip pat džiaugiamės, kad yra e, parengta finansinių instrumentų kompaso iniciatyva. Kalbant apie 14-20 metų programos iššūkius, pagrindinė yra ta, kad, pagrindinis yra tas, kad taisyklės yra per daug sudėtingos ir jos nėra fiksuotos, jos nuolat keičiasi, ypač kai kalbame apie Europos struktūrinius fondus, kurių įgyvenimo padariniai gali būti labai rimti. E, toks e, aiškaus reglamentavimo nebuvimas sukuria realių kliūčių. Mes labai dėl to apgailę staujame. Džiaugiamės, kad yra bandoma parengti e, nurodymus ir gairės, tačiau kartais pasiekime tašką, kai jos yra nebenaudingos. Šiuo metu 15 vadovų yra skelbiama internete ir žinau, kad dar daugiau yra kuriama. Kiekvienas pasikeitimas yra audituojamas ir dėl to mums dirbti darosi labai sudėtinga, ypač kai kalbame apie finansinės priemonės, kurias pripažįstame, kurias, kaip jūs pripažinote, e, reikia parengti iš anksto. Galiausiai e, sudėtingo valdymo kaštai ir e, mokesčių metodika yra rimtas, rimta problema. Baigdamas galiu pasakyti, kad mes džiaugiamės daugeliu pokyčių, bet labai ragintume, rekomenduotume pradėti su paprastimo procesą. E, konkurencijos generalinis direktoratas iškėlė panašią iniciatyvą valstybės paramai. Modernizavimo procesas e, formalizavo taisyklės, valstybės narės gali jas e, komentuoti, reglamentai yra nuolat keičiami, jeigu iškyla kažkokių problemų, jų taikymo masas gali būti išplėstas. Kiekviena valstybė narė turi nacionalinį kontaktinį asmenį, kuris uh, E, dirba su centrinė tarnyba. Mes labai džiaugtumės, jeigu kažkas panašaus ir čia būtų sukurta ateityje. Ačiū. Dėkoju. Labai ačiū. Ir dabar suteiksiu žodį paskutiniam pranešėjui, ponas e, Georgi Nikos. Jis atstovauja e, Vengrijos viešos, viešojo administravimo nacionaliniam universitetui. Dėkoju pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, man tikrai didelė garbė būti e, šiandienos e, jūsų posėdėje ir e, galėti pristatyti tam tikrus finansinius instrumentus ir ypač kombinuotą mikrokreditą Vengrijoje kaip jau buvo paminėta, e, prieiga prie finansų, finansavimo yra vienas iš svarbiausių e, mažų ir vidutinių įmonių kūrimo, išgyvenimo ir veiklos e, komponentų. Ir būtent mikrokreditas yra išskirtinis vystymosi instrumentas, mm, kuris susiję taip pat ir negražintina e, pagalba. Aš norėčiau pristatyti Vengrijos praktiką naudojant šią priemonę. E, mes e, pirmieji pradėjome naudoti šią priemonę Europoje. Kaip jau minėjote, finansinės priemonės susilaukė dėmesio dėl savo atsinaunančio pobūdžio. Tai reiškia, kad finansinės priemonės, e, finansinės priemonės yra investuojama remiantis gražintinumo principu. E, tai supriešinama dotacijoms. E, šiandieną daug skiriama politinio dėmesio būtent šiai sričiai. Finansinės priemonės gali padėti strateginėms investicijoms. E, žiūrėkime, kokia yra Vengrijos e, patirtis 2004-2006 metais. Vengrijoje nebuvo finansinių priemonių, bet 2007-2013 metais situacija pasikeitė. 7-13 metais viso finansinių priemonių įkurtų remiantis Europin, Europos regionės plėtros fondų buvo 6 procentai. Na ir viso e, tų veiksmų programos buvo padidinta 3 procentais 2009 metais pakeitus veiksmų programą. Taigi mes pradėjome naudoti šias priemonės. 2007 metais Vengrijos vyriausybė nusprendė gyvendinti Jeremy programą be Europos investicijų fondo, e, kuris veikia kaip kontroliuojantis fondas, bet mes taip pat įkūrėme Vengrijos rizikų finansų PLC rizikingos, rizikos finansų kelyje. E, reikia e, šioje programą pasitelkti valdymo e, specialistus. Paprastai pasitelkima pakopų sistema vadovaujantį instituciją parenka kontroliuojantį fondą ir jis atsakingas už kvietimus pareikšti susidomėjimą. E, Norėčiau pabrėžti, kad kyla viena problema rengiantis e, įgyvendinimu šių finansinių priemonių. Viena iš pagrindinių problemų, kuri kyla, yra tai, kad reikia panaudoti viešuosius pirkimus. E, ir tai klausima, ar finansinius e, tarpininkus renkantis reikia panaudoti viešuosius pirkimus ar ne, remintis sanglaudos politikos reglamentu metu reikėtų pasitelkti skaidrės proporcingas procedūras, e, vengiant e, interesų konflikto. E, tai yra be viešųjų pirkimų. Tai buvo, tokia buvo patirtis, praktika daugelie valstybių narių, bet komisija teigia, kad reikia pasiekti viešųjų pirkimų taisyklės. Taigi tai yra nauja interpretacija, kuri buvo taikyta 7-13 metais. E, ir Vengrijos sistema, rodosi, gali susidurti su problemomis, jeigu pasieksime būtent šį sprendimą. E, norint įgyvendinti Jeremy programą Vengrijoje, buvo pasitelktas platus tarpininkų išorinis tinklas, remiantis ES e, reikalavimais finansiniai tarpininkai turi pridėti taip pat ir savo fondus. E, E, prie šių refinansavimo fondų. Ir e, lygis turi būti mažiausiai 25 procentai tų, nes, jų fondų. Na, o kalbant apie mikrofinansavimo organizacijas, e, bendra, e, bendras, bendra suma turi būti mažiausiai 10 procentų. Finansiniai tarpininkai yra pritraukiami būtent galimų pelnų. E, E, refinansavimo palūkanų norma yra 0,4 procentai. E, ir taip pat juos traukia tai, kad klientai moka e, palūkanas valdymo išlaidos vis dėlto nėra finansuojamos iš programos. Norėčiau pakalbėti apie šių produktų panaudojimą praktikoje. Mikrokreditas buvo svarbi finansinė priemonė, bet e, buvo tris kartus jau pakeisti pagrindiniai programos e, parametrai atsižvelgiant į krizę. Kilus kriziai buvo praktiškai jau nebeįmanoma mažoms ir vidutinėms įmonėms gauti komercinę bankų paskolą Vengrijoje ir kaip galima sprendimas 2011 metais buvo pasiektas mikrokreditas ir šalia jų buvo taip pat e, buvo parengtas kombinuotas mikrokreditas su dotacijomis. Mažos ir vidutinės įmonės e, gali gauti 45 procentus iš, e, kon, nuo konkurso projektinės vertės arba 10 milijonų Vengrijos forintų arba 60 procentų projektinės vertės ir maksimum 20 procentų Vengrijos e, forintų. Bet tas e, paraiškos teikėjas turi mažiausiai sumokėti 10 procentų e, pats. Taigi, e, paskola yra derinama su dotacija palūkanų norma buvo maždaug 7 procentai visų laikotarpių. Ir e, ši, šios lėšos gali būti panaudotos įrangai įsigyti, IRT priemonėms įsigyti arba pradedant verslą. Mes jau turime kai kurias finansinės priemonės, bet jų didžiausia nauda yra tai, kad e, keičiamas finansinis požiūris e, ir pasitelkiamas verslingumas verslumas e, įmonėse. Taip pat pasitelkime ir vieno langelio principų grindžiamą sistemą padėti mažoms ir vidutinėms e, įmonėms. Po to, kai buvo 11 metais padaryti pokyčiai programoje, MVI paramos priemonės keitėsi, e, buvo pasiekta pažangos įgyvendinimo srityje panaudojimas lėšų buvo 100 procentų pernai metais finansinių priemonių. Naudojimas padeda mažiausiai išsivyščiusiems regionams, taigi ši programa veikia tinkamai. Dėl rezultatų, dėl priemonių rezultatų mikrofinansų sistemos sistema susiję klientus, mes garyšį tarp jų ir taip pat kuria pajėgumus bei užtikrina paramą verslui. Matote rezultatus skaidrėje. Mikrofinansų kreditas Vengrijoje Taip pat e, padeda ir moterims verslininkėms, e, e, yra taip pat padedama verslininkams, kurie dirba kaimo vietovėse. Taip pat norėčiau paminėti, kad kilo ir audito rizika, ji buvo susieta su šiuo mikro, kombinuotoju mikrokreditu. Kai pradėjome naudoti šią techniką, diskutavome su komisijos tarnybomis apie tai, kaip gal, gal, reikėtų laikytis reglamentų ir taip toliau. Kilo klausimas dėl paskolų ir dotacijų naudojimo tam pač, ta, to, pačioms, toms pačioms išlaidoms. E, tokiu atveju buvo teigiama, kad e, yra pažeidimo. Daug kartų diskutavome su auditoriais iš komisijos, dėja ne visada aptarėme šios klausimus išsamei. Negaliu svarstyti šio klausimo išsamei, bet galiausiai buvo padaryta išvados, išvada, kad Vengrijoje nėra dvigubo arba per didelio finansavimo atveju. Tikiuosi, kad e, situacija nesikeis ir ateityje. Dar porą žodžių pabaigai. Mes e, re, remiamės e, šių kombinuotųjų priemonių naudojimo rezultatais ir e, matome, kad bendrų nuostatų reglamente numatoma dar daugiau tokių mišrių sistemų galimybių galima pasitelkti įvairius e, fondus, finansinės priemonės, skirtingas programas, bet rodos, kad komisija taip pat e, yra pasirengusi paskelbti tam tikras gairias dėl finansinių priemonių. Ir išnaudojame, kai kur, iš, išanalizavome kai kuriuos iš šių dokumentų, jų projektus ir matome, kad šios priemonės, šios gairės bus labiau ribojančios negu kad e, reglamentas. Didžiausias skirtumai tarp 7-13 metų ir naujo periodo laikotarpio yra tai, kad ankstistame e, periode buvo trumpesnės taisyklės, jų buvo mažiau ir mažiau gairių, tada valstybė, todėl valstybės narės turėjo daugiau laisvės, veiksmų laisvės, o naujame laikotarpyje reglamentas bus e, išsamesnis, bus daugiau e, taisyklių finansinėms priemonėms ir jos ne visada sutaps su valstybių narių praktika. Vis dėlto vienas iš pagrindinių sunkiausių klausimų yra laiko terminai rengiantis finansinėms priemonėms mums reikia e, laiku gauti visą tinkamą informaciją ir parengti dokumentus. Dėkuoju uždėmesį ir atsakysiu į kylančius klausimus. Thank you very much for all the presentations. Very interesting, excellent presentation. Labai ačiū už visus pristatymus ir ačiū už skirtingas nuomonės, skirting jos e, labai gerą bazę diskusijoms davė. Kolegos, dabar laikas mums pasisakyti. Ponas Rūhe, Olbricht ir visi kiti. Ponas Vanis Elroy, ponas Rūre. Uh, thank you. Uh, thank you very much. Um, So I'm, I'm not, not against financial. Ačiū. Aš nepasisakau prieš finansinės priemonės. Galiu žiūrėti, kad jos yra vertingos, bet tuo pat metu įžiūriu tam tikrų prieštaravimų, bet kai kalbam apie naujos infrastruktūros kūrimą rinkose, kurios e, nėra e, um, išryškintos. Aš manau, kad mes turėtume galvoti apie E, pinigų nešama didesnė vertė konkrečioms valstybėms ar regionams. Apie tai Europos komisija kalbėjo ir norėjo išskirti tos regionus. Tai nėra, ką aš dabar pasakysiu, nukreipta prieš mūsų komiteto nuomonę. Aš noriu išsakyti, kuo yra pagrystos finansinės priemonės, kokios yra reglamento detalės ir kokios yra konkrečios finansinės taisyklės. Aš kaip politikas gana ribotai galiu suprasti jas, nes mano išsilavinimas labiau bendro pobūdžio. Bendrai galiu pasakyti, kad žlugimas rinkoje buvo panaudota tokia frazė, market failure, nelabai man toks E, terminas galbūt yra aiškus, bet aš suprantu, kad jūs norite kalbėti apie ginčą tarp e, Britanijos valstybės tarnautojų ir Britų konservatorių parlamentarų. Ir suvokiu, ką jūs norėjote išsakyti. Aš manau, kad man dabar pagrindinė problema atrodo glūdi e, tame, kad finansinės priemonės gali perkelti tam tikras paslaugas ar gamybą į patogesnės sąlygas. Neretai gali būti gamyba perkelta į tokias teritorijas, kur subsidijų nereikės. Jau dabar yra neaiškus atskirimas tarp viešų investicijų, sąlygų augimui sukūrimo ir valstybės organizacijų, bandančių išsirinkti nugalėtojus ir išsiaiškinti, kurios organizacijos veikia sėkmingiausiai e, dažnai tai būna favoritės ir nefavoritės. Todėl aš norėčiau, kad Europos komisija labiau suteltų dėmesį į tas rytis, kuriams reikia novatoriškų finansinių priemonių, kurias reikia plėtoti. Mes kalbėjome apie mikrofinansavimą Vengrijoje. Manau, kad e, tai yra labai tinkama finansavimo sritis ir galime rasti no, inovacijų finansavimui bet e, e, supraskime, koks yra investicijų e, patogaus parengimo, pareng, pasirengimo patogiams investicijoms pavojus. Aš daugiau čia pastebėjimų išsakau, ne tie klausimai, bet aš tikiuosi, kad galėsite sureaguoti. For, for to... Ačiū, dabar pradėsime e, diskusiją, bet ir norėčiau pateikti klausimą, išgirsti klausimą, tačiau nepamirškime laiko e, pribojimų. Ne e, kalbėkite ilgiau kaip po vieną minutę. Pirmiausia, ponė Malevič. Ačiū, man ta tema labai rūpi. Aš manau, kad labai įdomu mažiems ir vidutiniams verslininkams visoje valstybėje tokias temas e, nagrinėti. Labai svarbu, nes tai leidžia, tokios priemonės leidžia geriau gyveninti sanglaudos politiką uh, toje visuomenės dalyje, manau, kad reikėtų greičiau ir paprasčiau dirbti kai kuriuose valstybėse narėse, supaprastinant procedūras. Ir man buvo labai įdomus Vengrijos atvejais. Kaip suprantu, turime kalbėti apie suderintą mikrokreditavimą naudos gavėjams. Aš žinau, kokia yra padėtis ir Kroatijoje. Mūsų mažos ir vidutinės įmonės gauna e, finansavimo iš ERDF, pavyzdžiui, bet, kaimo plėtros fondo, bet neturi lėšų finansuoti kitą dalį, nes jos gali gauti e, pinigų 45 procentams, bet dar kitą dalį pinigų, jos turi padengti iš savo lėšų. Ir finansinės institucijos e, joms uždaro duris, nes e, yra labai daug blogų paskolų portfeliuose ir atitinkamai įmonės negali gauti paramos e, finansuoti kitai daliai. Taip patenkame užburtą ratą. Man būtų įdomu sužinoti, kaipgi čia yra kaip galima suderinti mikrokreditus, ypač dėl valstybės paramos taisyklių. Ar turite kokių specifinių, konkrečių iš ankstinių sąlygų toms, e, tiems mikrokreditams, kurios leistų patekti į tą ciklačių. Thank you, thank you, and the next big... Dėkui. Dabar ponas Olbricht, dvi pastabas ir du klausimai. Pirma pastaba įdomi tema. Aiškiai matome, ką reiškia supaprastinimas. Susidaro įspūdis, kad pastarieji pokyčiai buvo sudėtingesni negu ankstesnė situacija. Prelegentė iš Vengrijos minėjo, kad naujos taisyklės e, yra sudėtingesnės negu ankstesnės. Išeitų, kad supaprastinimas reiškia ribojimą. Kitas elementas. Paminėjote, kad e, finansinės priemonės e, ankstesnėje programoje buvo panaudojama paprasčiausiai pinigams kaupti. E, jie buvo pervedami ir buvo saugiai saugojami, taupomi. E, Europos parlamente buvo kalbama, kad jeigu nenorite prarasti pinigų, tai tiesiog pervedate juos į finansinę priemonę ir tada juos laikote, laikote saugiai. Ir e, noriu paklausti, ar iki šiol taip yra daroma, taip sakant, e, įdėti tuos pinigus saugojimui, ar verčiau juos leisti iš kart, kaip kad daroma per Jessica programą. Dabar, jeigu taip yra, e, kad yra e, dvigubas e, galėjimas gauti finansavimą, tai ar tai aišku kad e, daugelis e, naudos gavėjų renkasi dotacijas, kadangi tai yra lengvesnis instrumentas. E, jis yra paprastas instrumentas, paprasta priemonė ir gaunama tiesiai. Tad reiktų didesnio skirtumo tarp finansinės priemonės ir dotacijos. Ir dar vienas klausimas, ar negalvojate, kad vadinamasis Junkerio fondas, Europos strateginių investicijų fondas visą situaciją dabar pakeis radikaliai? Van Nistelrooy. E, aš turiu čia bukletą apie padėtį 2013, e, atspindi 11, 12, 13 metų tikrovę. E, ir noriu paklausti, ar e, vyksta kokia nors e, analizė ar studija dėl naujesnio laikotarpio, pažiūrėti, kaip viskas darosi pagal naują reglamentavimą. Būtų įdomu pamatyti, ar yra didelis skirtumas tarp senojo ir naujo laikotarpio, tai būtų naudinga ir mums. Na ir kitas klausimas, esu šiek tiek pasimetęs. E, Vengrijos atveju jūs kalbate apie dotacijų, paskolų ir kitų priemonių kombinaciją ir klausimą, ar tai reguliariai vyksta, ar, ar ir aš noriu paklausti, ta problema, kurią jūs keliate, ar ji reali, ar teoretinė ir kai kalbate apie dotacijas, tai ar kalbate apie būtent europinės dotacijas, ar iš kitų šaltinių, iš municipalitetų, ar dar iš kur nors. Čia problemų neturėtų būti, tai gal galite man padėti, ar, ar jau dabar yra didelė problema, ar vėliau galime į tą problemą sėsti visi. Dėkui, įdomus buvo klausimas. Aš tikiuosi, kad e, nesame pakliuvę į didelę bėdą. Pane Vana. Na, ačiū, pane pirmininkė. Dėkoju ekspertams už pasisakymus. Mes kaip žalieji esame atviri inovacijoms, bet e, turime abejonių iš praeities, kai kalbama apie finansinės priemonės, ypač apie jų svertinį poveikį. Ir mano kolega lyg apie tai ką tik užsiminė. Turime problemų dėl skaičiavimo metodikų. Vienas dalykas, kuris mums ypač svarbus, tai skaidrumas ir demokratinė kontrolė. Tai mūsų manimų labai svarbu, kalbant apie finansinės priemonės ir reguliarų jų įvertinimą. E, pirmasis prelegentas paminėjo šią problemą. Noriu paklausti, kaip dabartinė teisinė sąranga garantuoja šiuos elementus. Taip pat ir e, mokėjimų kvotos auditorumai e, kritikavo E, mokesčius susijusius su finansiniais instrumentais. Dėkui ir paskutinis paklaus ponas Zeller. Dėkui, pirmininkė. Esame skaitę auditorumų nuomonę apie regioninę politiką. Ir Ten buvo e, pažvelgta į finansinių priemonių panaudojimą kaimo vietovėse. Audito rūmai, kaip ponas Rubiktas paminėjo, pareiškė, kad finansinės priemonės yra pernelyg kapitalizuojamas, kitaip sakant, kad yra pernelyg daug finansavimo, jisai stringa bankuose. E, Tai reiškia, kad bankų balansai gerėjo, pagerėjo, bet tos lėšos nebuvo išmokamos. Parama buvo skirta VMI, smulkiems ūkininkams, e, kurie kartais paskęsta visose taisyklėse, bet pinigai vis tiek liko bankuose ir nepasiekdavo naudos gavėjų. Antra vertus, auditorumai daugiausia kritikos skyrė tam, kad mokėjimų taisyklės yra pernelyg sudėtingos. Būtina paremti VMI, paremti naudos gavėjus, e, jiems gaunant reikalingus pinigus antraip. E, jie tiesiog neturi prieigos prie lėšų ir e, išnyksta pats pagrindinis tikslas. E, mintis buvo tokia, kad šiame programavimo laiko tarpie mes sustelksime būtent į tas rytis, kur bankininkystės sektorius netinkamai funkcionuoja ir kad būtent čia bus panaudojamos tos finansinės priemonės, kad taip pat įtrauksime Europos centrinį banką. Kai kuriuose e, valstybėse narėse VMI gana lengvai gauna paskolas. Pavyzdžiui, Vokietijoje. Ir todėl tuose šalise e, neverta net bandyti e, naudotis tais finansiniais instrumentais, kada jūs nacionaliniais kanalais e, galite tas lėšas gauti. Tad tokios yra problemas susijusios su finansinėmis priemonėmis. Maničiau, kad teoriškai tai gera, gera priemonė, geras instrumentas, bet e, turime siekti supaprastinimo ir e, visą tai organizuoti taip, kad tie, kuriems lėšų reikia, jas iš tikrųjų gautų ir kad gautų lengvai. E, visiškai nebūtina, kad būtų skiriama daug pinigų, bet ne visi jie būtų tinkamai panaudojami. Dėkui, dabar paprašysiu ekspertų sureaguoti, e, atsakyti į klausimus ar į pastabas. Dėkuoju, pirmininkė, ačiū komiteto nariams už e, klausimus ir pastabas. Gal nieko nepraleisiu. Visų pirma, gal per trumpai skiriau tam dėmesį pasisakymę, bet turiu pasakyti, kad ir ankstesnėme ir dabartinėme laikotarpyje mes tengiamės kiek galima e, labiau įtraukti privatų sektorių ir panaudoti e, ten esantį e, potencialą. Kiti pranašumai reiškia svertinį efektą, kitaip sakant, Jeigu pasinaudojate finansinėmis priemonėmis, tai galite e, pasinaudoti ne vien viešaisiais, bet ir privačiais finansais. Dar vienas dalykas, e, tai klausimai, kurie naudos gavėjams kyla, ar mes kitą kartą vėl gausime, ar gausime tiek pat, kitaip sakant, tas žiedinis efektas. Na ir dar viena problema, kurią kėlė daugiau negu vienas kalbėjas, kad e, šį kartą e, finansinės priemonės e, per Europos socialinį fondą neišsumtų kitų finansavimo šaltinių. Laikotarpio pradžioje Kai kurios valdymo institucijos skundėsi dėl papildomos naštos, viskas labai sudėtinga, viskas ilgai užtrunka, bet dabar girdime jų reakciją, taip, dabar jau matome, ką reiškia privatus sektorius, mes dabar matome, ką bankai bet kuriuo atveju būtų darę. E, taip pat mūsų prašoma e, pasvarstyti e, galimybę naudoti ir finansinės priemonės, ir dotacijas drauge. Savaime suprantama, tą reikia daryti, bet e, jokiais būdais neleisti, kad būtų dvigubas finansavimas. Tai aiškiai teigiama reglamente. Labai svarbu taip pat, kad dotacijų taisyklės nebūtų taikomos finansinėms priemonėms ir atvirkščiai. Tai labai svarbu. Antraip viskas darosi labai sudėtinga. Bet mes <clears throat> valstybėms narėms jau pateikėme pavyzdžių, kaip tai padaryti, sakydami, kad e, svarbiausia, kad e, apskaitos mechanizmai būtų atskirti. Dar vienas e, naujas elementas ir komisija galbūt ir anksčiau yra jau sakiusi, kad, kad mūsų fondai yra papildymas SF fondui. Reikalas tas, kad mes stengiamės, kad vienas fondas kito neišstumtų, o verčiau papildytų vieną kitą. E, kalbant apie skaidrumą ir demokratinę kontrolę. E, pastarajam laiko tarp iš tikrųjų trūko skaidrumo apie tai, kas vyko finansinių priemonių srityje. Tad dabar iki spalio pirmos bus skelbiama E, finansinė ataskaita apie tai, kas vyksta su kiekvienu finansiniu instrumentu, nesvarbu, iš kurio fondo jis bus finansuojamas. Mokėjimų metodika iš tikrųjų e, pereitam laikotarpį būtent dėl to daugiausiai sulaukdavo kritikos finansinės priemonės. Mes žinome, kad e, būdavo pateikiamas paraiškos, paskui tai buvo deklaruojama komisijai, bet tie pinigai e, sėdėdavo banke. E, dabar egzistuoja nauja taisyklė, kuri reikalauja, kad tik tai pirmasis pervedimas yra deklaruojamas komisijai. Toliau to daryti nebegalima tol, kol pirmieji pinigai nepasieks e, galutinio vartotojo. Viskas e, sureguliuota, sureglamentuota pagal procentus. E, ilgai apie tai diskutavome su valstybėmis narėmis ir parlamentu, siekdami, kad iškapšytume tuos pinigus iš bankų. Na ir e, gairių ir supaprastinimo klausimas jį kėlė komiteto nariai, kelia ir mano kolegos. Mes komisijoje atsidūrėme keistoje padėtyje, nes mes pradėjome šį laikotarpį sakydami, kad dabar turime visą apimančią, aiškę teisės sąrangą, kurią priemi valstybių narių teisės kūrėjai ir todėl jums jokių gairių daugiau nebeturėtų reikėti, bet e, tuoj pat neužilgo mus užplūdo klausimų lavina, ką tai reiškia, ar tai, ką mes darome, yra tvarkoje ar ne. Ir reikia pripažinti, kad e, tai yra iš tikrųjų e, viena iš problemų. E, ką pabandėme padaryti, kad e, ir supaprastintume, ir e, nereikalautume daugiau popierių, mes pradėjome aišk... renkti tokias aiškinamasias gairias. Mes suprantame, kad to kartais nepakanka. Mes taip pat turime valstybė narių ekspertų komitetą ir ten vyksta gana intensyvios diskusijos, tame tarpe ir dėl klausimų, kurie čia buvo kelti. Ir e, savo portale FICOMPAS mes e, taip pat e, publikuojame konsultacijas ir patarimus girdime, kalbant apie supaprastinimą, komisija ir anksčiau minėjo, kad egzistuoja aukšto lygio supaprastinimo grupė, ji taip pat e, užsiims ir finansinių priemonių reikalais, nes iš tikrųjų pagrindinis uždavinys yra e, užtikrinti, kad viskas būtų paprasta būtent galutiniam vartotojui nes būtent VMI turi turėti galimybę lengvai gauti tą finansavimą, kurio jai reikia. Atsiprašau, kad kalbėjau gal pernelik ilgai. Uh, Dėkoju, ponas Sarauso. Kalbėsiu trumpai. Visų pirma, tai, ką minėjo Reičel apie auditą. Tiesa, E, liko dar problemų e, nuo ankstesnio auditavimo laikotarpio. Valstybės narės e, nervingai žiūri naujas taisyklės ir jų taikymą. Šios gairės tikrai apima nemažai problemų, kelia nemažai problemų, todėl kad aš gaunu laiškus iš Jungtinės karalystės, kuriuose būtent dėl jų yra skundžiamasi. Manau, kad Ateityje svarbu bus, kokia bus reakcija iš komisijos, kokie bus atsakai keliamus klausimus. Taip pat nemažai komentarų buvo apie komercinių sprendimų prieimimą. veiksmingos finansinės priemonės yra susijusios su sprendimų prieimimu komerciniu lygiu Ir dėl to mokesčių klausimas yra labai svarbus. Dėkoju toliau ponė Nikols. Dėkoju už klausimus. Praleidau vieną sakinį dėl proceso. Trumpai pasakysiu, kaip veikia. Uh, Visų pirma, turi būti apskaičiuojamas paskolos, apskaičiuojama paskolos um, suma. 10 procentų bus automatiškai pasitelkiama lėšų ir likusi suma gali būti iš dotacijos. Taigi visų pirma, 10 procentų turi būti savų lėšų ir jeigu projektas e, yra tvarus, tada gauname kreditą. Ir jeigu dar yra kažkokia, tai kažkokia spraga, tuomet pasitelkiama dotacija. E, viso e, suma, visa suma, kuri gali būti padengiama, e, negali būti šimtas procentų, negali būti, kad padengiamos šimtas procentų visų išlaidų remiantis abiemis programomis. Audito proceso metu mes sutarėme, kad būtent e, taip turi būti žiūrama iš klausimą. Mums e, problemų šios rytie nekyla, buvo paaiškinta, kad elgiamės teisingai. Dėl valstybės paramos klausimo mes naudojame deminimis taisyklę. Ir stengiamės neviršyti tų sąlygų, kurios taikomos valstybės paramos e, srityje. Dėl lėšų saugojimo Vengrijoje mes nustatėme tam tikras ribas e, finansų institucijoms. Teikiama lėšas tik jeigu jos yra panaudojamos ir teikiamos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi, Per e, šią sistemą kažkur lėšų saugoti ir palikti negalima. Žiūrint į naujus reglamentus, mes e, manome, kad ir toliau naudosime šias bendras e, priemonės, mišrės priemonės. Vis dėlto kyla klausimų, kaip tai turėtų būti daroma. Mes analizuojame institucinę sistemą, Naudojame praėjusime laikotarpį ir finansavimo schemą. Dabar žiūrint į gairias ir reglamentus, manome, kad reikės kažkokių pakeitimų. Dėl to, kad keičiasi išlaidų ir mokesčių metodas ir dėl kylančio viešųjų pirkimų klausimų. Taigi šiuo metu dar nebaigime vertimo proceso. Nesu tikra, kad galėsime palikti tą pačią sistemą ir kitame laiko tarpėje. Dėkuoju išdėmesi. Dėkoju už šias puikias prezentacijas ir už diskusijas, klausimus bei atsakymus. Taigi šį darbo atvirkės klausimą aptarėme. Koordinatorių sprendimai yra patvirtinti. Ar būtų kitų klausimų? Taip. Prašau. Norėčiau paprašyti ponios Maletič pasisakyti apie tą žodį, klausimą užduodamą žodžiu. Dėkoju. Tas klausimas yra susijęs su sanglaudos politikos gyvendinimo greitinimu. greitinimu. Mes dabar jau esame 2015 metų pabaigoje. Yeah įsipareigojimai pasirodės 16 metų pabaigoje arba 17 metais priklauso tai nuo programų tvirtinimo valstybėse narėse. Manau, kad turėtume su komisija aptarti būtent, kokį mechanizmą galėtume pasitelkti, norėdami pagreitinti įgyvendinimą ir įsipareigojimų prieimimą. Galbūt komisija jau turi ir e, kažkokią e, numato, kokie, kokia bus pozicija dėl įsipareigomų nesilaikymo ir kokios kliūtis gali kilti tiems įsipareigojimams ką galėtume padaryti dabar tam, kad išvengtume tos situacijos 17 metų pabaigoje ir 18 metais. Dėkoju. Šį klausimą norėtume aptarti regi komitete. Taigi mes toliau e, veiksime remdamiesi standartinę procedūrą. Dėkuoju, kitas posėdis bus sausio mėnesį. Taigi norėčiau palinkėti gero darbo iki metų pabaigos ir taip pat gerų atostogų. Iki sustikimo kitais metais dėkojame vertėjams už jūsų pagalbą. Dėkoju, posėdis baigtas.